Gerbiami kolegos, kviečiu visus susijęsti ir norėčiau pasveikinti atvykusią Danielį Nui. Ji yra priežiūros uh, valdybos vadovė. Uh, čia dabar vyksta antrasis viešas klausimas 2016 metais, kaip buvo numatyta. bendro priežiūros, kaip numatyta pagal bendro priežiūros mechanizmą ir jo taisyklės. Ir štai, dabar manau, kad jau galės, galime tvirtinti, kad esame užmeskę skaidrius e, ir draugiškus tarp institucinius santykius. Šiandien mes norėtume sulaukti informacijos apie bankų sektoriaus priežiūros naujausius poslinkius E, kaip viskas vyksta su atsparumo testais, tais bandymais, nepalankiausiamis sąlygomis, kaip kokiu dar yra naujienų mums įdomu. Taip pat neseniai buvo diskutuota apie Bazelio komiteto e, sprendimą dėl bankų tam tikrų taisyklių peržiūros. Rytoj mes irgi diskutuosime šio klausimo, tad galbūt galėsime apsikeisti nuomonėmis šią temą su jumis. Ir dabar jau suteiksiu žodį jums įvadiniam pasisakymui, o paskui vyks kaip įprasta klausimų ir atsakymų seansas. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, labai malonu vėl lankytis jūsų komitete ir informuoti apie Europos Centrinio banko uh, bankų priežiūros mechanizmą, valdybą, daug įvyko poslinkių bankų sektorijoje, kalbant apie po to, kai buvo įkurtas bendras priežiūros mechanizmas, po paskutinių klausimų ekonomikos reikalų komitete birželio mėnesį. Taigi aš pirmiausia apie tai pakalbėsiu, po to papasakosiu apie Bazilio sistemos įvykusias reformas arba vykstančias reformas, kurios dabar yra aptarinėjamos. Kalbant apie svarbiausius įvykius bankų sektoriuje, bankų pelningumas vis dar yra gan nedidelis, pagal, kalbant, kalbant apie bendrus standartus. Turtas 5,9 procento 16 metų antrajame ketvirta, ketvirtyje, šiek tiek mažiau nei 15 metais, 6,5 procento, bet vis tiek 2014 e, metų gruodžio mėnesio skaičiai yra dvigubai padidinti. Norėčiau čia pabrėžti, kad mažos palūkanos ir sąlygoja nedidelį pelningumą, mažos palūkanos turi įvairų poveikį bankų pelningumui, yra ir palūkanų maržos ir taip pat kredit, kredito nuostoliai patiriami. Ir tas ypatingai pasakyta apie paramos tiekimą eurozonoje, dėl to pagerėja bendra aplinka kurioje veikia bankai. Šiuo momentu mes taip pat susidurime ir su įvairiais kitais veiksniais, kurie įtakoja bankų pelningumą. Tai yra susiję su konkurencija ne iš bankinių institucijų ir tai, kad reikia daugiau investicijų į technologijas, kad būtų galima ne, atsižvelgti į vartotojų poreikius dėl skaitmenių paslaugų per platinimo kanalus. Taip pat mes matome, kad bankai turi pakoreguoti savo verslo modelius ir, na, ne priežiūros institucijos turi primesti tuos verslo modelius tam, kad institucijos atitiktų pelningumo tikslus. Patys bankai turi pasirūpinti, kad jie prisitaikytų prie naujų makroekonominių ir konkurencingumo sąlygų. Ypatingi iššūkiai bankams yra susijęs su blogomis paskolomis kurio, kurių išaugo gan nemažai nuo 2008 metų, ypatingai valstybėse narėse, kurios turėjo atlikti svarbius ekonominio pakoregavimo procesus arba kurios vis dar susiduria su nepakankamu augimu. Centrinio banko vykstantis darbas šioje srityje, kurio tikslas paskatinti priežiūros, priežiūros sistemą, kalbant apie blogų paskolų pertvarkymą. Kaip jau jūs informavau, e, mūsų darbo grupė, kuri sukurta 15 metais blogų paskolų klausimus aptarti, pradėjo rugsėjo mėnesį savo viešas konsultacijas, kad pateiktų orientyrus bankams apie blogas paskolas, paskolas ir atsižvelgtų į nacionalinių priežiūros praktikų sukauptą patirtį dėl blogų paskolų. Konsultacijos turėtų pasibaigti lapkričio 15 dieną ir mes tikimės patvirtinti galutinės gairias 17 metų sausio mėnesį. Tačiau blogų paskolų e, problemos sprendimas nėra susijęs vien tik tai su Centrinio banko priežiūros uždavinių įgaliojimais, taigi mes kreipiamės į visus interesuotus asmenys, kad būtų išspręstos struktūrinės problemos, dėl kurių bankai negali susitvarkyti savo blogų paskolų ir kad būtų blogų skolų, blogos skolos restruktūrizuotos. Pažangos reikia pasiekti, bandant suderinti įvairių valstybių narių nemokumo sistemas. Dabar trumpai norėčiau papasakoti apie vertinimo proceso priežiūros ataskaitas 16 metams. Bendrai e, mūsų ta patirtis rodo, kad rizikos lygis sistemoje yra stabilus, tačiau eurozonos bankai susiduria su įvairiais sunkumais, aš jau minėjau pelningumą ir blogas paskolas, kai kuriuose bankuose valdysenos problemos kyla, kurias reikia spręsti. Galiausiai priežiūros testai nepalankiausiamis sąlygomis atskleidžia, kad yra tam tikrų problemų, kalbant ir apie šokus, galimų šokus. Kaip minėjau, birželio mėnesį EBA gavo kelis paaiškinimus iš Europos komisijos apie ES teisės aktų interpretacijas ir mes tikimės, kad priežiūros kapitalo uh, lūkesčiai šiais metais pagal antrojo ramšio reikalavimus bei e, antrojo ramšio gairės atitiks. Svarbioms institucijoms C1 kapitalo lūkesčiai ir toliau bus stabilus, lyginant su praeitais metais. Mes pastebėjome, kad e, per antrąjį SREP ciklą, kuris buvo atliktas prižiūrint Centriniam bankui, labai svarbus priežiūros sprendimas, tvarkant antrojo ramšio klausimus, derinant tai su visomis svarbiomis institucijomis. Mes negalėsime išspręsti specifinės rizikos problemų susijusių su atskirais verslo modeliais, naudojant vien tik tai mechanišką pirmojo ramšio požiūrį, mažinant priežiūrą tokiu būdu, kad ji taikoma visiems vienodai pagal vieną sistemą reikalingas požiūris kuris atsižvelgtų kiekvienos institucijos specifiką tam, kad būtų galima e, pagal antrąjį ramstį numatyti pagal riziką pagrįstus reikalavimus ir šis, supratim, šis, šis požiūris turi taip pat atsispindėti ir ES bankų reglamentuose. Dabar norėčiau pereiti prie reformos, kurios e, dabar vyksta ir kurios yra aptariamos Bazelio komitete. Pirmiausiai svarbu pažymėti, kad e, skaičiuojant riziką, per vidaus modelius, egzistuoja daug kintamųjų ir dėl to bazelio kapitalo sistema nukenčia jos patikimumas ir veiksmingumas ir tai, aišku, paveikia bankų investuotojus. Egzistuoja susitarimas tarp priežiūros institucijų, kad ne viso, visa kredito rizika gali būti patikimai ir pakankamai modeliuojama tokiu būdu, kad tai sukurtų tinkamą pagrindą nustatant kapitalo reikalavimų taisyklės. Taigi Bazelio komitetas ėmėsi tam tikrų taisomųjų priemonių ir tai yra vidinių reitingais pagristų požiūrių peržiūra kredito rizikai, kur yra numatyta tam tikrų rizikos parametrų modeliavimo apribojimai arba modeliavimas iš vis jo atsisakoma tais atvejais, kur nėra surinkta pakankamai duomenų, kad būtų galima tiksliai, tikslius paskaičiavimus padaryta, padaryti. Bazilio komitetas vertina įvairius, įvairių požiūrių e, variantus standartizuoto požiūrio kredito rizikai peržiūra, kurios pagrindinis tikslas buvo užtikrinti pusiausvyrą tarp jautrų, jautrių traus, klausimų ir užtikrinti paprastumą, vertinant operatyvinę riziką. Tokiu būdu dabartinis modeliavimo požiūris keičiamas naujų riziką pagrįstų standartizuotų požiūrių. Prireikus sistema, sistemos pakoregavimai irgi yra įmanomi ir taip pat vyksta diskusijos apie tai, kiek tinkamas būtų kapitalo, tinkami būtų kapitalo srautai pagal vidinius modelius. Tuo pat metu galutiniai pakeitimai yra vykdomi, jie svarbus, norint kalib... sukalibruoti e, tam tikrus elementus, tam, kad e, tam tikros priemonės ir valstybės garantija užtikrintų skolų pozicijos būtų suderintos. Tai ne, tą padaryti nėra lengva. Mes turime suprasti ir tai, kiek politikos pokyčiai prisideda prie negarantuojamų kintam, kintam, kintamųjų ir kiek tai verčia jurisdikcijas parengti gerą priemonių paketą Taip pat papasakosiu, koks yra mūsų vaidmuo šiame procese. Centrinis bankas labai daug dėmesio skiria šiam darbui ir dirba su kitais eurozonos atstovais prieš tuos posėdžius, kad aptartų klausimus, kurie ypatingai yra aktualūs bendros, bendro priežiūros mechanizmo valstybėms. Taip pat e, mūsų institucija dalyvauja techninėme darbe, sprendžiant likusius klausimus, atlieka kiekybinius poveikio vertinimus vertinimus. Labai svarbu, kad reformos būtų sudarintos taip, kad iš esmės neišauktų smarkiai kapitalo reikalavimai ir kad būtų laikomasi priežiūros institucijų įsipareigojimų, kurių buvo imtasi 16 metų sausio mėnesį ir jie buvo įtvirtinti 16 metų rugsėjo mėnesį, bet vis dar labai uh, sudėtinga būtų numatyti rezultatus. Kaip, kadangi dabar jūs svarstote pranešimą dėl teisėkuros paketo dėl vertybinių popierių, aš norėčiau priminti, kad Centrinis bankas sveikina pirminį pasiūlymą, kurį pateikė komisija, kadangi ten užtikrinamas tinkamas balansas, tinkama pusiausvėra tarp to, kad reikia peržiūrėti Europos vertinių popierių rinką ir taip pat užtikrinti reguliavimo sistemos išvalgumą. Vertiniai popieriai gali prisidėti prie diversifikuotos finansavimo bazės bankams, ypatingai tuo, momentu, tuo metu, kai bankams trūksta kapitalo ir tokiu būdu būtų užtikrinta gerai veikianti vertybinių popierių rinka. Numatant gerai suderintus teisės aktus, e, e, tuose dviejose teisėkuros aktuose reiktų vengti ir kartoti praeities klaidas, kurios buvo susijusios su finansinė krize, ir taip pat užtikrinti tokią Europos vertybinių popierių rinką, kuri būtų saugi krizės metu ir ta rinka turi būti atsakingai peržiūrėta. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad pasiekime nemažai pažangos įvairiais klausimais, kurie ir labai aktualūs bankų sąjungai, įskaitant ir blogas paskolas. Tačiau mūsų pastangos e, turi būti papildytos reguliavimo ir politikos veiksmais ES ir nacionaliniu lygmeniu. Centrinio banko bankų priežiūros institucija pasirengusi toliau teikti paramą. Dėkoju už dėmesį ir dabar mielai atsakysiu į klausimus. Much, of... Dėkoju. Be abejo, komitetas taip pat yra visada pasirengęs pateikti savo indėlį e, visais klausimais, kuriuos jūs paminėjote. Pirmiausia, kalbės Brian Hayes. Žodis jums, prašau. Dėkoju, ponė Noin. Ačiū, kad atvykote vėl į Ekon komiteto posėdį. Ačiū už jūsų pasisakymą. Mes diskutavome su praėjusią mėnesį su Europos bankų e, institucija. Mes e, šiandien grįžtame prie panašių klausimų. Ir ponas Henry tada sakė, kad 13 valstybių narių e, turi blogų paskolų, kurie sudaro daugiau negu 5 procentus. Na, džiugu, kad Europos centrinis bankas pradėjo viešas konsultacijas dėl gairių parengimo bankams, kad jie žinotų, kaip tvarkyti su tom blogom paskolom. Mano, pavyzdžiui, šalies atveju Airijoje 14 procentų, ne 5 procentai net yra tų visų paskolų blogos. E, yra kitur 19, yra buvę 19 procentų, taigi yra šiek tiek pagerėjimų situacijos. E, ypač tai pasireiškia būsto paskolų srityje. Ar galėčiau paklausti jūsų apie perspektyvą, kokią, kokį patarimą galėtume duoti airių politikams, teisėkūros dalyviams, kaip jie galėtų išspręsti tą problemą dėl blogų paskolų paskolų. E, jo lab, kad tos kai kurios paskolos tokios blogos e, gyvoja daugiau negu dviejus metus. E, kokios yra struktūrinės kliūtis jūsų supratimu, kokios problemas šios ir tie pirmiausia turėtume spręsti ir galiausiai dėl bazelio susitarimo. Tai yra mūsų komiteto didelių diskusijų objektas. Ir aš manau, kad problema yra ta, kad mes turime tam tikrų priemonių ir kurime priemonę, teisėkuros priemonę, e, žinome, kaip veikia bankų modelis ir kaip jums atrodo, jeigu tas balansas būtų užtikrintas, jeigu turėsime e, bankų sistemos skaidrumą, pusiausvyrą, tai kokia rizika dar gali iškilti ir kaip e, tie bandymai nepalankiausiomis e, sąlygomis gali paveikti dabartinę e, tvarką susiklošiusi. Dėkoju. Atsakymas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žvelgiant į Airijos bankų situaciją dėl tų blogų paskolų, noriu pasakyti štai ką. Labai gerbiu tą darbą, kurį nuveikia jūsų kolegos, padėdami spręsti šiuos klausimus. Sharon Donnelly iš Airijos e, centrinio banko valdytoje vyriausioje ir užsima kaip tik tos problemos sprendimų. Ji rado labai gerų sprendimų, todėl ir yra pasiekta tos pažangos. Ir mes e, matome, kad šalis juda teisinga linkme. Jūs, e, kaip ir teisingai pastebėjote, mes dirbame glaužiai su Europos bankininkystės institucija. Šerondon tai irgi dirba su šia institucija, mes nuolatos keičiamės informaciją. Mes neseniai paskelbėme du dokumentus. Jūs klausėte apie gairias, kurias galėtų turėti teisės aktų kūrėjai. Mes ėmėmės šio darbo. Aštuonios šalis dabar yra stebimos, žiūrima kokia juose situacija, vertiname jų teisės taisyklės ir galimybės sukurti, pavyzdžiui, valdymo kompanijas. Tai yra tie dalykai, kurie paprastai yra nusprendžiami teisės aktai. Septynios šaltis, šalis yra tos, kur daug, daug yra tų blogų paskolų, viena šalis, kur mažiau Tačiau atliksime paskui ir tolesnį tyrimą, kuris apimtų 19 šalių. Pirmiausia, mums reikia gerų bankruoto taisyklių. Aš pati labai aktyviai dirbau sprendžiant įmonių bankruoto klausimus. Bankų kapitalo sąjunga čia yra labai naudingas dalykas. Tačiau bankroto sąjunga ir bankroto taisyklės pasitarnaus ne tik e, e, kapita, rink, kapitalų rinkos sąjungai, bet ir daugiau, plačiau. Būtina suprasti, kokios yra teisinės taisyklės pirmiausia. E, jeigu tos taisyklės nepakankamos, mums tada neapsimoka vertinti, kaip sprendžiamos šalyje tos daugus problemos. Na, nacionalinių lygmenių mums reikia, kad teismai imtųsi tinkamai įgyvendinti šias taisyklės, tuos įstatymus. Didžiosios įmonės, mažosios įmonės e, ir, ir teismo greitai sprendimų, visą tai yra problemos ir specializuotų teisėjų poreikis, neteisminiai sprendimai ir visą tai yra dalykai, kurie būtų svarbus, dėl kurių dar reikia diskutuoti. Uh, Visa tai pamažu atsiranda. Šalis būtent renkasi būtent šią teisingą kryptį. Na, o mes, kaip Airijos atveju įvyko, pirmiausia pateikėm gairias, o paskui e, dirbame kartu su priežiūros komanda. Užmeskame dialogą su banku atitinkamu ir stengiamės užsitikrinti, kad bankas kuo greičiau, taip greit kaip gali, judėtų reikiamą linkme. Na, ne visi bankai gali judėti labai greitai tą kryptim, turime būti realistai ir turime atsižvelgti į banko situaciją ir įgaliojančias teisinės taisyklės konkrečioje šalyje. Kai dėl rizikos tam tikrų elementų, sakyčiau, kad e, problemos taip pat yra sprendžiamos, Bazelio komiteto atsakinga komanda pažymėjo, kad kapitalo reikšmingo padidėjimo nėra, e, tariamasi tik tam tikrų korekcinių priemonių. Ir aš dar norėčiau pridurti, kad būtina laikyti standartizuoto požiūrio kad e, tas, būtina, kad tas modelis būtų paprastas, tačiau kad e, padėtų efektyviai vertinti riziką. Tas standartizuotas požiūris dažniausiai yra teisingas, jis gali pastumėti kai kurios bankus, kurie galbūt negalėtų sauliaisti, išleisti daug pinigų, kurdami modelius, juos išlaikydami, galėtų pasirinkti tą modelį, kuris būtų E, efektyvus. Pone Permanžbėras, prašau. Dėkoju. Aš turiu klausimą dėl Bazelio 3. Mes džiaugiamės, kad Europos parlamentas turi galimybę tarti savo žodį prieš komitetui užbaigiant savo darbą. Norėčiau pasitikrinti jūsų klausdama, koks yra svarbiausias signalas, kurį Europos parlamentas turi pasiūsti. Jūs žinote, kaip veikia Europos bankų sistema, žinote, kaip, koks, koks yra svarbiausias signalas. Ir nu, norėčiau nu, paklausti tiksliau, koks yra svarbiausias signalas, kurį turime siūsti Bazelio komitetui, kad būtų žvelgiama į jūsų reiškimą susirūpinimą tas dalykas, kuris rūpi mums visiems, ir Bazelio komitetui. Ir aš supratau, kad ir jūs jį paminėjote savo įvadinėme pasisakymę. Amerikiečiai pasisako už standartizuotą požiūrį, o Europos bankai, kad ir kokio didžiai bebūtų, rinktųsi vidinį modelį. Ką apie tai manote? Euh, pour être entendu, il faut bien sûr qu'on parle. Na, jeigu norime, kad mūsų suprastų, būtina vieningai kalbėti Europoje, tačiau nebūtinai taip ir nutinka visada. Momentas tikrai labai rimtas, e, darybos labai rimtos ir nelengvos, kaip matėme. Tai padeda atsirasti tam e, tokiam jausmui, kai tenka laikytis vieningai daug dirbame su kolegomis, kad būtumėm tikri, jog mūsų gretos nėra pakrikusios. Bendras priežiūros ne, mechanizmas taip pat e, mums e, padeda šiuo požiūriu. Nors e, jo, šio komiteto nariai neposėdžiauja Bazelio komitete. Labai svarbu pasiekti susitarimo. Mes neskatiname bankų paskelbti, kad jokio sutarimo, tai arba blogas sutarimas yra geriau negu jokio sutarimo. Man atrodo, kad šiaip ar taip, mes kalbame apie labai svarbius dalykus Bazelio komitetų, jo patikimumo labui, bet tai yra svarbus dokumentas ir ES bankams. Ir be abejo, reikia atsižvelgti į bankų sistemos įvairius specifiškumus. Čia nedirbama taip, kad Europa būtų priešiškai nusteikusi prieš JAV ar standartizuotus modelius. Ne, Tokios šalis, kaip pavyzdžiui JAV, dažnai pabrėžia e, tų atsparumo testų vartojimą. Tai irgi yra tam tikras modelis. Tai yra tiesiog kitas būdas pasirinktas jiems modeliams naudoti. O mes naudojame tokius modelius, kokie yra aprašyti ES teisės aktuose ir Bazelio komiteto dokumentuose. Bendras priežiūros mechanizmas turi tiesiog užtikrinti, kad tarp tų 19 šalių egzistuos e, labai rimtas nuseklus modelis, dėl kurio bus susitarta. Jeigu bus tie modeliai rimtai įvertinti ir patvirtinti, bankai paskui turės uh, įsipareigoti labai rimtai tuos modelius išlaikyti ir tuo būdu būsime tikrai patikimi vykstančiam dialogui. Ja, yra tokių dalykų, kurias privalu atsižvelgti. Pavyzdžiui, daug diskutuojama apie būsto paskolų traktavimą Bazelio komitete. Būsto paskolos neįtrauktos į JAV bankų, taip sakant, e, mūsų aptariam, aptariamą sritį. Ir aš manau, kad mes turime daryti viską, kad pasiūstume teigiamą signalą kolegoms amerikiečiams, kad pasirodytume patikimi galiausiai. Ir aš manau, kad darybose mūsų puikiai atstovaujama ir kad puikiai nu, ginamos mūsų teisės. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Colega López Bermejo. Presidente, y buenas tardes a los intervinientes y por su presencia. Gracias. Dėkoju. Pirmininkė, laba diena visiems čia esančiams ir kalbėtojai. iki šiol galbūt nepakankamai buvo atsižvelgta į riziką patiriamą bankų. Atrodo, kad nebuvo atsižvelgta į tokius įvykius kaip Brexitas arba ECB veikla arba, pavyzdžiui, e, tos quantitative easing programų sukurtos sąlygos. Na ir dar buvo kaip ir pamiršti bankai, kurių kur, tų šalių, kurios susiduria su mokumo e, problemomis. Man atrodo, kad tuose atsparumo testuose makroekonominių e, e, mechanizmų trūksta. Tačiau aš ko gero ne viena taip manau, visi, daug kas tiksliau taip mano. Taigi kodėl dabar ir toliau įsikibus to laikytis? Na ir antras dabar klausimas jūsų, dėl jūsų darbo. Aš šiandien dar gavau jūsų raštišką atsakymą dėl Deutsche Bank ir to nedidelio skandaliuko e, dėl pirkimų. Kodėl dabar to banko duomenys praslydo nepastebėti? Jūsų raštiškame atsakyme yra sakoma, kad atsparumo testai nėra skirti sisteminiai rizikai įvertinti. Taigi man, dabar man kyla klausimas, jeigu mes negalime sisteminės rizikos įvertinti, tai kam tada iš viso tokie testai reikalingi atsparumo? Dabar dėl bazelio. Taip, komisija sumažino kapitalo reikalavimus. Ar jūs pritarėte tam? Ačiū už klausimus. Jūs teigiate, kad e, atsparumo testuose nėra atsižvelgiama į visas rizikas, su kuriomis susiduria bankai. Tiesa, tie atsparumo testai nėra kokia tai ekonominės ar finansinės situacijos prognozė. Jie turi būti orientuojami į tam tikrą riziką kad būtų įmanoma atitinkamai padaryti išvadas. Na ir taip pat norėčiau Jums priminti, kad mes priežiūros mechanizmas nenusprendžia, koks turėtų būti tų testų scenarius. Dėl scenarijaus yra balsuojama valdyboje, ten mes neturime balsavimo teisės. EBA, banko institucija, naudoja irgi įvairių įvairio informacija, darant prognozes, vertinant įvairias, įvairius blogiausius scenarius arba vertinant um, riziką, kurią atlieka sisteminės rizikos valdyba. Ir valdyba taip pat bendradarbiauja su finansinio stabilumo generaliniu direktoratu. Tai mes matyti esame vieninteliai, kurie iš vis netarė jokio žodžio numatant galimus scenarius. Ir manau, kad tai yra teisinga, nes priešingai kiltų interesų konfliktų. Mes e, tiesiog gauname jau tuos scenarius ir bandome atitinkamai atlikti gerą darbą jų pagrindu. Ir valdyba, mano manimu, pateikia tuos makroekonominius realius matmenis. Na ir aišku, sudėtinga yra tai, kad 28 Europos valstybėse egzistuoja įvairių situacijų, kalbant apie makro prudencinę padėtį, makroekonominę padėtį, nes ne visose valstybėse visiems bankams reikalinga ta makroekonominės priežiūros politika ir atitinkamos priemonės, bet tie testai ir tikrina tam tikrus scenarius, tam tikrus e, makroekonominės situacijos matmenis. Dabar kalbant apie tų testų silpnasias pusės, aš sutinku, kad karts nuo karto mes turime permastyti tai, kaip rengiami tie testai, mes naudojame tą pačią metodiką jau kurį laiką, esame pasirengę su Seba pasikalbėti, Seba su, bandyti kažkaip atnaujinti tą metodiką. Kitas etapas bus dar po vienerių metų dėl numatyto periodiškumo. Jūs teigiate, kad problema su Deutsche Bank ir kad mes su tuo susiję, aš nesutinku, norėčiau priminti, kad tų testų metodika yra statin, naudoja statinės buhalterinės ataskaitas. Tai, ataskaitas. Tai reiškia, kad kas trejus metus bankai turi tą patį daryti, netgi jeigu kartojamos tos pačios klaidos. Taigi, kartais per tuos testus pasitaiko tokių pavienių atvejų. Jeigu dinamiškas, dinamiškas buhalterinės ataskaitos būtų naudojamos, tada viskas būtų kitaip. Tačiau statinėse ataskaitose mes visuomet privalome peržiūrėti tam tikrus bankų prašymus. Paprasčiausia būtų viską atmesti, viskam tartinę. Tai būtų matyti pati paprasčiausia situacija ir kartais aš to ir norėčiau, ir norėčiau laikytis tokios pozicijos, tačiau jeigu vyk, vykdoma griežta priežiūra, reikia išlikti sąžiningiems ir mes manome, mes kiekvieną tą prašymą apsvarstome atskirai. Deutsche Bank atvejs buvo vienas iš tokių ir iš tiesų dar buvo kitas toks atvejis, kuris e, nebuvo susijęs su seba bandymu testu. Čia buvo keli bankai tikrinami tuo pat metu ir tai buvo privati užbaigta operacija ir jie atsispindėjo 15 metų sąskaitose Deutsche Banke ir tą atliko auditoriai darbą, valstybės auditoriai, na ir Kinijos priežiūros institucijos uh, sprendimas, aišku, ten viskas priklauso nuo nacionalinių teisės aktų, ar prieš ar po yra pateikiama ta ataskaita, kai vyksta stambios operacijos, tai matyt atliekami tam tikri darbai iš anksto, tam, kad nebūtų švaistomas laikas, jeigu vis tiek atmetamas tas prašymas. Apsvarstėme visas priežastis ir viskas buvo viešai paskelbta toje pateiktoje medžiagoje. Aišku, visi galėjo patys paskaičiuoti, kas būtų atlikus tą operaciją ir jos netlikus. Ir SSM priežiūros valdyba balsavo ir taip pat EBA e, priežiūros valdyba balsavo dėl to sprendimo. Taigi tokia situacija. Aš nemanau, kad ką nors blogai padarėme ir mes tikrai to banko netraktavome kitaip kaip, kaip kurio nors kito banko. Ačiū Sven Gygaut. Sveiki atvykę į šios metinius klausimus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad bendrai atmosfera vertinant finansinį reguliavimą keičiasi Mes pasisakome prieš griežtesnės finansinės tai, taisyklės įvairiose srityse, keičiasi tonas ir aš bendrai turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog turime priežiūros mechanizmą, be priežiūros mechanizmo, manau, būtų didžiulė reguliavimo konkurencija, kuri būtų orientuota į žemesnius standartus. Ir bendrai, ką aš girdžiu apie pavienius tos atvejus, tai galiu pripažinti, kad jūsų darbas atliekamas yra labai geras. Tačiau mes manome, kad jūs nesate visiškai išsilaisvinę nuo tos bendros dvasios. Ir tai, kas atsitiko su MDA ir antrojo ramšio reikalavimų padalyjimu, teikiant gairias ir teikiant saistančius reglamentus pagal antrąjį ramstį, uh, Tai tai nėra pagrista europinė teisė ir kai jūs sureagavote į didžiulių bankų spaudimą ir netgi viršijote tai, kas buvo sutarta EBA ir ką numatė komisija. Kalbant apie atsparumo testus, tai dėl Deutsche Bank mes turime aiškiai šį beitą pasakyti. Pagal taisyklės galima daryti išlygas, jeigu sandoris buvo visapusiškai įvykdytas. Tas sandoris, kurio atveju buvo daryta išimtis, tai buvo užbaigtas 15 metais. Kinijos institucijos jį patvirtino visai neseniai. Taigi jūs nesilaikėte taisyklių. Dėl to EBA numatė tą, tai išlygai tam tikrą uh, vertinimą savo publikacijoje, taigi aš norėčiau, kad jūs labai atvirai apie tai pakalbėtumėte, nes mes negalime leisti, kai tokie testai, atsvarumo testai nėra nuosekliai taikomi visoms valstybėms narėms ir visiems bankams. Ir esmė ta, kad sverto santykis buvo daugiau nei 3 procentai Deutsche Bank atveju, kai realiai e, tas skaičius turėjo būti mažesnis. Ir jūsų laiškas Fabio Dimazi irgi neįtikinantis. Ir uh, reiškia, kad nėra, ne, nesate, ne, ne, ne, nesilaikėte visapusiškai savų taisyklių. Taip, aš sutinku su tuo, kad reguliavimo tonas neturėtų keistis, nes naujų reglamentų įvedimas dar nesibaigė, mes turime, tie reglamentai dar nėra galtinai gyvendinti, taigi turime nepamiršti, kokia yra mūsų situaciją ir kas buvo padaryta, tas buvo reikalinga ir dabar turime tuos sprendimus įgyvendinti. Tok, taip mano priežiūros mechanizmas. Mes nenorime daugiau antrojo ramšio reikalavimų, manome, kad jų pakanka ir dėl to mes tikimės, kad bus laikomas ir gos reikalavimų. Dėl antrojo ramščio gairių, dėl to, kad mažinamas maksimaliai paskirstomos sumos skaičius, tai mes prašėme komisijos paaiškinimų, nes mūsų teisininkai mums teigia, kad čia galimos įvairios interpretacijos dėl to, ką būtų galima padaryti atsižvelgiant į visus buferius saugiklius Taigi tą paaiškinimą mes gavome ir dabar manome, kad mums reiktų tinkamai jį įgyvendinti. Tikslas yra toks, kad antro ramšio reikalavimai ir gairė 16 metais turi atitikti, būti ekvivalentiškos pirmo ramšio reikalavimams, kaip mes sakėme ir anksčiau, nes kol kas ta, dar yra ta ankstyva stadija. Gairės, priežiūros institucijos gairės yra labai rimtos, mes tikimės, kad bankai laikysis tų gairių, bet tai nėra maksimaliai paskistoma suma. Komisijos ir investicijų banko patarimai buvo griežtesni nei jūsų ir jūs neturėjote teisinių priežasčių tam. Ne, nemanau. Bloombergo ataskaitoje labai detaliai apie tai kalbama ir labai aiškiai. Aš taip nemanau bet mielai galėčiau pasikalbėti apie detalės su jumis. Mes tą darėme tik tai, jūs minėjote didelius bankus. Tas laiškas iš stambiųjų bankų pasirodė 15 metais, ne 16 metais. Taigi 15 metais mes įgyvendinome tas gairias, o Po to buvo komisijos pateiktas paaiškinimas 16 metams. Mes tą irgi padarėme. Mes manėme, kad mes priemėme sprendimą, kuris reikalingas toms gairėms įgyvendinti, bet tai nėra susijęs su maksimale paskirstoma suma, nes Tai nėra automatiniai veiksmai, prasidėjo dialogas, buvo kalbama apie kapitalo plano reikalavimus bankams prieš imantis priežiūros veiksmų. Taigi būtent dėl to ir nebuvo numatyta maksimali, tai nebuvo aktualu, kalbant apie maksimalę paskirstomą sumą. O dėl Deutsche Bank atvejo Man atrodo, kad mes padarėme tai, ką turėjome padaryti. Jūs sakėte, kad operacija turi būti užbaigta. Turėjo būti užbaigta 15 metais, bet šiuo atveju bankai neuždavė klausimo, tai, ne, tai nebuvo pavienis atvejis. Operacija buvo užbaigta, jie atsispindėjo sąskaitose. Ir būtent tais atvejais, kai situacija nėra aiški, tuomet keliami tokie klausimai, bet tai nebuvo EBA vien tik tai sprendimas atskleisti informaciją. Tokį sprendimą prieėmė ir SSM, ir priežiūros mechanizmas. Mes norėjome, kad informacija būtų paviešinta ir žinoma. Galbūt mes per sąžiningai elgėmės, ne per griežtai ir kartais gal reikia pasakyti ne gerai politikai, tada susilaukėme geresnio vertinimo, bet kartais tai uh, duoda kvailų rezultatų. Tai mes ir privalėjome labai rimtai e, sureaguoti tuos klausimus. Ir mes su visais bankais elgėmės absoliučiai taip pat. Ačiū. Dar turėčiau pridurti, kad visos nuomonės yra legitimi, leg, įmanomos, tačiau pirmasis ramstis, pirmo ramšio priemonės buvo paskatintos ir dėl parlamento veiksmų ir buvo tikslas E, pasiekti dividendų neribojimo. Ir tos priemonės turi būti taikomos, kad būtų išsaugotas griežtumas ir aš suprantu, kad ta, tam sprendimui nėra prieštaravimo. Marko Valė. Grazie, prezident. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Aš asmeniškai su didžiuliu susidomėjimu, gerbima ponė, e, klausiausi jūsų atsakymo apie Deutsche Bank ir apie atsparumo testus 4 milijardų e, sumas. Kaip žinia, 28 gruodžio dieną praeitų metų buvo pabaigti šie atsparumo testai, bet dar turi būti patobulinti šiais metais. Turėjo tiksliau būti patobulinti. Na ir dar norėjau žodinį vieną klausimą užduoti. Buvo pasakyta, kad įmanoma įvertinti atskirus atvejus, tačiau ir Deutsche Bankas yra sisteminis bankas, jam ir taip jau palankesnės sąlygos taikymus, nes trečio lygio, pavyzdžiui, e, visas turtas, trečio lygio visas turtas nėra įtraukiamas vertinant Taigi praktiškai iškraipama yra rinka, nes jūs dabar pirštų badote į kredito riziką, o finansinė rizika visiškai yra paliekama nuo šalyje. Jūs taip pat priemėte sprendimą išsaugoti vieną Vokietijos banką, kuris yra praktiškai vienas iš sisteminiškiausių bankų. Taigi praktiškai jūs atstovaujate tarptautinius e, finansų rinkų interesus. Taip, dėl Deutsche Bank E, Deutsche Bankui buvo aptarta taip, tačiau kitam Ispanijos bankui 1,6 milijardo vertės operacijai nebuvo pritarta. Taigi, praktiškai tarptautiniu lygiu jūs e, nieko čia nelaimėjote. Nes čia juk e, SSM interesų konfliktas, galima sakyti, užfiksuojamas. realybė dabar bent jau taip rodo. Tai kodėlgi dabar turime tikėti bankų mechanizmu, bendrų priežiūros mechanizmu, jeigu matome, kad tas mechanizmas visiškai nesprendžia bankų krizės priežasčių. Ir štai pavyzdžiui, kodėl dabar jūs gelbėjate tik tai tuos sisteminius bankus, o negelbėjate tų bankų, kurie realiai į realią rinką yra e, į, įnešę pinigų. Pirmininkas paprašo e, baigti pasisakymą. Taip, aš uždaviau klausimą. Taigi klausimas būtų, kodėl Deutsche Bank buvo nuspręsta gelbėti, o ne Ispanijos banką. Dėkoju už klausimą. Na, norėčiau pasakyti, kad man nepatinka kalbėti apie atskirus bankus, bet norėčiau pasakyti, kad jūsų paminėtas bankas 2015 metais nebuvo galima, 2016 metais e, buvo diskutuojama. Tiesiog nežinau, iš kur jūs gaunate tokią informaciją. tiesiog situacija yra visiškai kitokia, negu jūs ją apibūdinate. Klausimai buvo iškėlę visiškai kiti. Nesuprantu, kas yra sakoma. Na, žinau, kad šis tas buvo rašoma laikraščiuose, tačiau ir ten buvo privelta klaidų. Tiesiog patarčiau susisiekti su Ispanijos gal priežiūros institucijomis ir pasikonsultuoti su jomis. O kai dėl finansinės rizikos, rinkų rizikos, mes gal nepakankam, jūs sakote, gal nepakankamai efektyviai prižiūrim šias rytis, irgi neteisinga. Mes iš tikrųjų labai griežtai prižiūrime šiuos dalykus, rinkos riziką, pavyzdžiui, ir panašiai. Taip darome visą laiką nes yra kilę labai rimtos rizikos ir mes labai rimtai į tai žiūrime, ypač po bankų krizės. Tačiau ir anksčiau tą darydavome. Mes tengiamės visus bankus, bankus traktuoti absoliučiai vienodai. Na, šiaip suprantu, kad yra sunkumų, kurio, kurios, kurių iškyla dėl prekybos veiklos, dėl rinkos rizikos, bet tik tiek. Dėkoju. Barbara Kapel, prašau. Dėkoju. Pane pirmininkė, spalio 9 dieną jūs buvote pacituota štai taip. Bankai patiria ekonominių sunkumų. Ir matome, kad konkurencija nuolatos augo, bankas jų atsinelengvėja. Kaip prie tos naujos situacijos bankai turi prisitaikyti, jūs kalbėjote apie 5 procentus. Iš šiemet kalbėjote apie infrastruktūros galimus pakeitimus. Tad aš norėčiau, kad pakomentuotumėt šiek tiek plačiau kas yra bankinės ir nebankinės operacijos. Bankams yra keliami tam tikri reikalavimai pagal bazelio kriterijus konkrečiai. Ar manote, kad reikia dar griežtesnių reikalavimų šioje srityje, ypač bankams, kai kuriems bankams, kurie užima ypač svarbę padėtį finansų rinkose? Ir ar manote, kad tie bankai ateityje turėtų būti labiau reguliuojami ir kaip, jeigu jūsų atsakymas būtų teigiamas? Ar visi bankai traktuojami vienodai ir ar galite pateikti e, konkrečių siūlymų ir pasakyti, koks yra darbų nuotytų grafikas? Valstybės paskolos. E, yra paminėti reikalavimai e, bankams dėl e, tam tikrų paskolų. Bankai irgi kai kuriais atvejais e, imasi rizikos. Ir e, be kita ko, su valstybės paskolomis irgi yra E, tam tikros rizikos ir bankai nemažai investuoja į tai. Jūs sakėte, kad, apie, kad revoliucijų jokių nebus. Kapitalo reikalavimai buvo irgi apriboti. Bokonė universitete Milane konferencijos metus, bet rodo, sakėte štai ką, kad svarbu yra apriboti valstybės akcijų kiekį bankos. Ar galėtume trumpai paaiškinti? kokias makroekonominės pasiekmes turės šitokie siūlymai. Kaip bankai turėtų elgtis, jeigu jiems iš tikrųjų tuos sunkius bankų procentų reikalavimus bus labai sunku patenkinti. Ką jiems daryti? Ačiū. Forget, uh... Klausimai, tikiuosi, kad nepamiršiu uh, ne vieno iš jų. Kalbant apie tai, kad bankai turi pertvarkyti savo modelius, veiklos modelius, kad prisitaikytų prie dabartinės situacijos, tai pirmiausia, bankai turi būti veiksmingi, dirbti efektyviai ir kaštų pajamų santykis daugelį Europos bankų yra gan didelis. Tai reiškia, kad yra galimybių siekti didesnio veiksmingumo, mažinant kaštus. Kitose situacijose galbūt yra taip, kad yra bankinių paslaugų perviršis, yra susiliejimo atvejai, kurie galbūt būtų pageidautini tam tikrose šalise ar situacijose, kad bankai dirbtų veiksmingiau ir tas jau vyksta gan plačiai. Tokiu būdu bankai galėtų spręsti tam tikras problemas. Tai nėra strategija, tai yra priemonė, bet skaitmenimas irgi yra puikia priemonė bankams mažinti savo kaštus, kad pajamos būtų didesnės nei kaštai. Ir skaitmenimas ne tik vartotojams, bet gera informacinių technologijų kokybė, automatizuoti procesai bankuose irgi yra gera priemonė mažinti kaštus. Kalbant apie konkurenciją su nebankinėmis institucijomis. Aišku, tos, ta pati rizika ir tos pačios taisyklės turi galioti kiek įmanoma. Ir mes visapusiškai pritarėme komisijos pasiūlymams spręsti šešėlinės bankininkystės problemą jeigu tokios institucijos iš dalies užsima bankinė veikla, ir tai apsunkina sąžiningą konkurenciją su tikrais bankais. Mes atidžiai stebėme situaciją, bet gali būti ir taip, kad finteksas, finteksų reikia tam tikrų bankinių paslaugų, tam tikrai veiklai ir tai yra galimybė bankams aptarti tai savo klientais. Bet aišku, konkurencija yra atvira, gan arši, esant naujai finansiniai aplinkai ir bankai turi surasti būdų, kaip galėtų išgyventi šioje konkurencinėje kovoje. Taigi mes raginame bankus e, siekti ko galima veiksmingesnių verslo modelių. Kalbant apie valstybių skolą, ir valstybės garantija ištikrintų skolų poziciją. Mes jau krizės metu tam tikrus dalykus supratome. Taip pat žinome, kad tokiu būdu galėsime iš dalies spręsti tas problemas. Ir bankų sąjunga juk buvo kuriama tam, kad būtų išspręsta problema kalbant apie bankus ir valstybės skolą. E, supratome, kad tą reikia daryti Europos lygmenių ir netgi tarptautinių lygmenių. Taigi mano rekomendacija būtų, kadangi kelionė ilga ir užtruks gan ilgai, tai pradžioje, na, tiesiog reikia imti skubių veiksmų, pradėti nuo tokių paprastesnių veiksmų, ir palaipsniui galbūt, na, sukurti reikiamą pa paskatą, bet nes, ne, išbalansuoti to finansinio stabilumo, tai turėtų būti tarptautinio paketo dalis sukurti vienodas sąlygas Europos bankams. Ačiū. Jose Manuel Fernandes. Prašau. Fernandes. Apologies. É que, é, com, com um S este. Muito obrigado, Sr. Eh, Presidente. Queria também saudar eh, a Sra. Presidente. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti priežiūros mechanizmo vadovę. E, ir norėčiau daugiau pakalbėti apie indėlininkus. Valstybiniai bankai Portugalijoje net nelabai žinojo, koks buvo Centrinio banko vaidmuo ir tos priežiūros, tas, to priežiūros mechanizmo vaidmuo, kai buvo atkurta, atkurtas to banko kapitalas Portugalijoje. Kasa Heralda banko kapitalas, kada buvo atkuriamas. Ir kai mechanizmo pirmininkė susitiko su Antonio Domingės, kuris yra dabartinis valdybos pirmininkas Kešė Žeraldo e, banke. Ir buvo pradėtas procesas dėl banko kapitalo atkūrimo. Dėkoju. My, uh, my job as... Mano darbas, kai priežiūros mechanizmo prižiūrėtojos, tai pasirūpinti, kad bankai bankų kapitalas būtų pakankamas, kad būtų užspręstos problemos. Tas pasakyti nėra apie jūsų minėtą banką bei kitus bankus. Kai bankas yra valstybinis ir tada vyriausybė, tarkim, supranta, kad ne dėl, ne dėl krizės bankas patiria problemų, tai yra uh, tokia jau ilgalaikė situacija ir tada normalu, kad bankas kreipiasi į valstybės biudžeto institucijas ir prašo daugiau kapitalo. Viskas labai paprasta, bet valstybinio banko atveju tas daroma konkurencijos generalinio direktorato priežiūroje, būtent, kad valstybinis kapitalas, kuris skiriamas bankui, būtų skiriamas uh, normaliomis investuotojo sąlygomis, kad tai nebūtų paslėpta valstybės tiesioginė pagalba, kad būtų tenkinami atitinkami kriterijai, kapitalo investicijų graža turi būti nu, tokia, kokios galima uh, galėtų tikėtis e, privatus, privataus kapitalo skiriai. Ir ponas Kupmanas iš e, konkurencijos generalinio direktorato galėtų daugiau apie tai paaiškinti. Tas paskaitina apie šį banką ir visus kitus e, valstybinius bankus. Mes čia nevaidiname faktiškai jokio vaidmens. Ir jūs minėjote tai, kad mes sutiksime su ponu Domingės. kai keitėsi valdybos sudėtis. banko valdytojai pakeičiami. Taip, tą priežiūros institucijos daro, nes mes turime tinkamai įvertinti padėtį. Toks yra mūsų uždavinys ir turime įvertinti įvairius lygmenis, priklausomai nuo banko dydžio, jo sisteminės reikšmės. Susitinkame su žmonėmis, kurie paskirti valdyti tuos bankus. bankus kaip potencialūs e, valdybos nariai ar valdytojai, tai, tai prastinė mums veikla. Ir nedaromas joks skirtumas šiuo atveju nei tarp privačių ar valstybinių bankų. Skirtumas tik tas, kad konkurencijos generalinis direktoratas turi patikrinti, ar tai investicija yra tokia, kurią darytų privatus investuotojas. Tai yra vienintelis skirtumas. Ačiū. Jakob van Fontseker. Dėkoju. Pone pirmininkė, pone Nui, malonu Jūs matyti čia. Norėčiau pradėti nuo klausimų, kuris būtų susijęs su šios dienos JAV rinkimų rezultatų rezultatais. E, svarbu, kad būtų pasitikėjimas vyriausybės institucijomis, kadangi Jūs jau esate čia, Jūsų institucija yra daug investavusi daug politinio kapitalo. Ir tai yra vienas iš svarbiausių elementų, sprendžiant uh, ta, uh, tas problemas, kurios iškyla laikotarpiu po finansinės krizės. Mes puikiai žinome, kokia didžiulė atsakomybė jums tenka. Tačiau, kad kai kas jau turi tą didžiulę atsakomybę, klausimas svarbus yra toks. Kaip dirbama įmantis saugumo priemonių? Ar jums tai reikštų, kad reikėtų užtikrinti, kad balansas yra tinkamai sutvarkomas ir kad nebus jokių didesnių problemų, nes tai yra labai svarbu, kad žmonės tikėtų instituciją. O gal jūsų nuomonė tos atsargumo priemonės nėra susijusius su tuo, kad, kad reikia kažkaip uh, užtikrinti tam tikrų bankų e, geresnę situaciją ir panašiai. 2013 metai. Prieš kurį laiką buvo sakoma, kad e, reikia siekti tų visų atsargumo priemonių dėgymų, o štai dabar yra 2016. Ir mums dar šiandien tebereikia darbo grupės, kad būtų galima gyventi tai, kas jau turėjo būti padaryta. Tad aš norėčiau paklausti, tai kaip ketinate tas atsargumo priemonės įdėkti artimiausiais metais, kaip ketinate tas garantijas suteikti, kad nebebūtume tokioje situacijoje, kai turime didžiulę pasitikėjimo problemą. Ir kitas, labiau specifinis klausimas susijęs su bazeliu 3 ir bazeliu 4. Rizikos modeliavimas yra svarbus dalykas, bankai tą daro, modeliuoja rizikas. Net jeigu bankai stebi, ką daro, tai, tai yra logiška turėti priežiūros strategiją. Mes ją, galima sakyti, turime ir svarbu taip pat atsižvelgti ir į tai, kokiu rezultatu pasiekiama. E, svarbu žiūrėti, kiek ta rizika yra pagrista, nes reikia atsižvelgti į Europos bankų e, sistemos situaciją. Bazelio štai sistema pabrėžia, kad būtina, kad nebūtų didesnių sviravimų. Galbūt šių tikslų galima pasiekti kažkokiu išmintingesniu keliu. Dėkui. Atsakymas dėkoju. Galiu pasakyti, kad aš puikiai žinau, kokia atsakomybė tenka man ir visam priežiūros mechanizmui. Mums tai yra didžiulė atsakomybė ir mes norime dirbti taip, kad tas pasitikėjimas, kuris mums buvo patikėtas, būtų visiškai pateisintas. Mes pirmiausia stengiamės dirbti labai skaidriai, stengiamės identifikuoti didžiausias problemas. EBA, e Europos bankininkistės institucija, mus pateikė savo informaciją. Mes e, norėjome e, nustatyti, kokios turi būti e, auditorių nuomonė, turim, kokie turi būti turimi ištekliai, kad būtų galima padengti reikalų esant susidariusias skolas. Tai reiškia, kad turint šį turtą tas lėšas, gal, bank, jūs kaip bankas galite egzistuoti dar ilgą laiką. Tai reiškia, kad negalima tų, tų, tų dalykų parduoti rinkoje iš karto, nesvarbu už kokią kainą. Tiesiog siekiant atsikratyti vieno ar kito finansinio produkto. Ir dabar periname prie antro lygmens. Bankams sakome, kad gerai, turėti tam tikrą lygį tų lėšų pajamų, kad tai padėtų užtikrinti balansą, tačiau to nepakanka, nes bankai dabar finansuoja ekonomiką. Ir jie turi ne tik nuolatos stengtis išgyventi, patirti tą sunkę naštą, kurią patiria dėl įvykusios krizės. Būtent dėl to mes paspartinome procesą. Esame priversti, nes toks yra gyvenimas, atsižvelgti susiklošiusią situaciją, į kurią papuolė įvairūs bankai. Žinome, kad teisės sistemos yra skirtingos, galiojančios taisyklės skirtingos. Ir geriausia spręsti tuos turto klausimus yra analizuoti kiekvieną atvejį atskirai, atliekant priežiūrą. Bankai pateikia savo planus, kad galėtų kuo greičiau spręsti problemas susijusią su blogomis paskolomis ir panašiai. O mes tikriname tuos planus ir jeigu manome, kad bankas gali veikti efektyviau, geriau, prašome pakoreguoti tuos planus. Tačiau ateityje mūsų paskelbtų gairių dėka ir ateityje gal jų paskelbsime dar daugiau, mes norime užtikrinti, kad tos blogos paskolos ir pagal riziką vertintas turtas bus pakankamas, kad neatsidurtume tokioje situacijoje, kokia buvome atsidūrę krizės pradžioj. Kai dėl bazelio? Dėl rizikos modeliavimo. Taip, rizikos modeliavimas yra taikomas. Ir taip priklauso, kaip tai daroma priklauso nuo modelio sudėtingumo. Sverto santykis yra vienas iš tų rodiklių, kuris yra irgi, sakyčiau, tinkamas – Pagal jį galime nustatyti rizikos kapitalo reikiamą dydį. Jeigu tinkamai vertiname bankų modelius ir jeigu mes įsitikiname, kad bankai tuos savo modelius reikiamai e, išlaiko, tai tuomet problemų lieka mažiau. Tačiau dėrybos vyksta, dėrėsimės dėl ir žiūrėsime, kokiu rezultatu jų metu galima pasiekti. Mes turėsime taip pat naują standardizuotą požiūrį, kuris įneš daugiau paprastumo, tačiau, na, jautrus klausimai irgi bus, jautrus tos klausimus irgi reikės tinkamai spręsti. Mes žengėme reikiamą linkme, skatiname bankus taikyti tuos modelius. E, kartais bankams sunku tuos modelius e, įgyvendinti, nes jie brangus ir gyvendinti ir išlaikyti. Tad, pavyzdžiui, kokiam paprastesniam bankui galbūt verta rinktis paprastesnį tą modelį. Mes turime kiekvienu atveju įvertinti, kas yra išmintingai atsargu ir stabilu. Dėkuoju. Thank you. Jose Manuel Fernandes. Ačiū, Fernandes. Aš pabandysiu kalbėti prancūziškai, nereikės manęs versti, galbūt geriau visiems bus. Aš manau, kad skaidrumas yra geriausia politika ir geriausias kelias. Taip pat reikia ir atsakomybės, nes kartais tiesiog visi kratosi tos atsakomybės. Nacionaliniai parlament, parlamentarai negali e, kelti klausimų Centriniam bankui, Europos Centriniam bankui, Europos Centrinis bankas taipogi konkrečiai negali atsakyti klausimus. Kiek supratau, Europos Centrinis bankas bendras priežos mechanizmas ne, nevadino jokio vaidmens. E, e, kapitalizuojant Portugalijos banką. Ir dabar buvo susitikimai su Portugalijos centrinio banko e, pirmininku. Tai ar tie susitikimai buvo formalūs ar neformalūs? Ir dar norėčiau paklausti, kokio tipo informacija buvo e, išsiusta Europos centriniam bankui tam, kad procesas buvo, būtų pradėtas. Tai reiškia, kitaip tariant, e, kokios informacijos dėl kredito, dėl situacijos. E, dėl e, nuostolių prognozės, e, kada tai buvo padaryta. Man atrodo, kad čia yra puikia vieta e, skaidrumui ir pradėsiu, tiksliau pabaigsiu taip, kaip pradėjau, skaidrumas yra visada geriausias kelias. Atsakymas. Ačiū, kad taip gražiai kalbate prancūziškai, aš dabar galiu tikrai daug paprasčiau jums atsakyti. Aš manau, kad skaidrumas yra geras dalykas, be jokios abejonės. Uh, bet taipogi egzistuoja ir profesinė paslaptis. Ir man e, mano įgaliojimai e, neleidžia man kalbėti čia parlamente apie e, in, individualius e, konkrečius veiksmus su konkrečiais bankais. Aš galiu tik tai pasakyti, kad mes su tuo banku elgiamės taip, kaip ir su kitais bankais. Negaliu sakyti, kad mes e, atsikratėme savo atsakomybės rekapitalizuojant. Ne. E, E, kai bankai susiduria su sunkumais, pavyzdžiui, kapitalo sunkumais ar kitais sunkumais, be jokios abejonės mes visada prašome tų bankų didinti kapitalą, rekapitalizuotis ir išspręsti problemas. Būtent taip mes padarėme ir su šiuo banku. Buvo e, misija suorganizuota vietoje, kontrolės misija ir po jos buvo taip ir padaryta. Jūs manęs dar klausėte datų, aš jų konkrečiai nežinau. Galiu pasakyti, kad tik tai dviejų metų laikotarpis per jį viskas vyko. Taigi viskas vyko gana neseniai. Taigi po mūsų priežiūros e, misijos e, diskutavome su banku, gavome dokumentus, skaičius, paprastai iš visų bankų e, kontroliuojant juos gauname tą pačią informaciją. Taigi gavome prašymą iš, prašymų iš to banko. Tie prašymai buvo susijęs su kapitalu, su lėšomis. Ir tas bankas, vietoj to, kad kreiptųsi į rinkas, e, ieškotų investuotojų, e, kreipėsi į savo savininką, tai yra Portugalijos vyriausybė su tuo prašymu. Skirtingai negu kad bankai, kurie kreipėsi į rinkas, Europos komisijos konkurencijos direktoratas čia įsitraukia ir patikrina, tiksliau bando užtikrinti, kad viešosios lėšos e, būtų tokiomis pačiomis sąlygomis čia į banką tiksliau patektų kaip ir privataus investavimo atveju. Taigi buvo paprašyta iš e, banko e, tokį patį pelną užtikrinti, kaip kad rinkos to paties reikalauja. Aš žinau, kad su ponu Krumanu ir konkurencijos generalinio direktorato atstovais. E, šio banko atstovai buvo e, susitikę ir turėjo užtikrinti tą pelningumą, investicijų gražą tiksliau. E, kitu atveju nebūtų buvę gavę tų lėšų, kaip ir kiti bankai, pavyzdžiui, taipogi kreipiasi į konkurencingumo generalinį direktoratą ir turi tas pačias sąlygas atitikti. Ir tikrai čia nėra jokia kažkokia tai valstybės pagalba. <clears throat> Taip, aš susitikau su ponu Dominkėsu, aš paprastai sutinku, susitinku su visais, e, kurie prašo su manimi susitikti. Aš manau, kad priežos mechanizmo tai yra teigiamas bruožas, taigi aš Frankfurtą su juo susitikau ir konferencijoje Portugalijoje dalyvavau, jis vėlgi manęs paprašė susitikti jos metu, aš vėlgi jam teigiamai atsakiau, kaip ir visiems, ar susitikimas buvo formalus ar neformalus, nežinau, aš manau, kad kai aš kalbu, tai turiu elgtis atsakingai, manau, kad tai buvo formalu. Taigi, atlikau tokį įprastinį priežos mechanizmo valytojos darbą. Manau, kad kolegos e, fit and proper, pagal fit and proper taisyklės e, taipogi galbūt susisiekė formaliu ar neformaliu keliu su šiuo asmeniu, gal kitais valdybo, valdybos nariais. Taigi, įprastinė procedūra. Ačiū dabar Alfred San žodis. Dėkoju, pirmininkė. Euro sistema padės šventi dvigubų reguliavimo ir tuomet neteko taikyti e, bankams korespondentams kažkokių papildymų e, reikalavimų. E, tuo tarpu visą tai rodo, kad rizika yra apimama jau eurozonoje visa, tačiau pastaraisiais metais bankai korespondentai užmeskė tam tikrus verslo santykius su kitais klientais. Ir paaiškėjo, kad atitikties e, sąnaudos, prisidertimas prie kitų jurisdikcijų ir rizikos suvaldymas nuolatos augo. Susidūrėme su pinigų plovimo problema. Šios problemos kol kas nesprendžiamos. Bankai korespondent, bankų korespondento atžvilgėtų taikyti rizikos e, eliminavimo programas, e, nes netvarkomosios problemos gali sugriauti finansinės sistemas, pakengti vartotojams bankai e, juk šiaip tai nėra tos pačios pažeidžiamiausios struktūros, žmonės pažeidžiami daug labiau. Ir norime paklausti, ką daryti, kad ta finansinė sistema būtų patikima tvirta. Mažesnės eurozonos šalis patiria taip pat problemų įvairiausių. Ko gero reikėtų paskatinti bendradarbiavimą tarp ES bankų. Ką manote apie tai ir kokiu veiksmu reikėtų imtis, kad galima būtų išspręsti šias problemas ES ir taptautinių lygmenių? Well, uh, indeed, am... Taip, aš žinau, kad nemažai bankų iš esmės sumažino bankų korespondentų veiklą ir tai kelia nerima mažoms valstybėms kurioms taikomos mechanizmo priemonės, aš kaip sakau, apgalėstauju dėl to, bet ne aš. Už tai esu atsakinga, nebuvo priežiūros mechanizme keliamas toks tai reikalavimas mažinti bankų korespondentų veiklą. Priežastis yra ta, kad e, vartotojų apsaugos taisyklių, kovos su pinigų plovimu taisyklių laikymasis sustiprintas yra Dabar kartelė pakelta yra aukščiau ir bankai geriau supranta tą riziką ir priežiūros institucija džiaugiasi, kad jie geriau supranta riziką. Tokia yra priežastis ir aš tikiuosi, kad priežiūros mechanizmas kaip bendra jurisdikcija leis mechanizmo bankams Aš sutinku, kad dar to nėra, bet e, tikim, tik, tikimės, kad tai bus. O šiaip aš nelabai įsivaizduoju, ką dar būtų galima padaryti mūsų mechanizmo pagalba. Čia aš nelabai turiu galimybės veikti. Ačiū. Pablo Zalba. Ačiū pirmininkė, dėkoju poniai Noj už tai, kad atvyko. Norėčiau paklausti jūsų apie vertinių popierių paketą, nes aš esu vienas, vieno iš jų pranešėjas. Norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė apie požiūrių hierarchiją. Ir antras dalykas yra parlamente manančių, kad reikia rizikos potencialą mažinti iki tam tikro procento. Aš norėčiau sužinoti, kokia jūsų nuomonė apie tai. Ačiū. Pirmiausia, visi turi nepamiršti, kad ankstesnis bazelio paketas bus įgyvendinamas ir dėl to reglamentavimas bus griežtesnis vertybinių popierių srityje. Taigi toks dabar yra kontekstas O kalbant apie paprastą ir skaidrę vertybinių popierių rinką, tai mes priežiūros instituciją turime atsargiai ir realiai įvertinti. E, geras produktas ne, nebūtinai turi gauti dovaną iš priežiūros institucijos ir tie pasiūlymai iš komisijos buvo racionaliai vertinti Centrinio banko. Uh, ir mes jiems pritarėme. O kalbant o apie saugojimo ir sulaikymo reikalavimą, dabar 5 procentų koficijantas taikomas ir aš manau, kad skaidrių vertybinių popierių atveju to pakanka ir nebūtų prasminga didinti tą koficijantą. Kitų vertybinių popierių atveju jeigu jie yra rizikingi, pavyzdžiui, tai tada gal būtų racionalu tą koeficientą didinti, bet paprastų skaidrių e, svertybinių popierių atveju to daryti nereikia. 5 procentų koeficientas yra racionalus ir reiktų jį išsaugoti ir palikti. Ačiū, Eva Kailį. Ačiū, ponė Nui. Norėčiau pirmiausia padėkoti už Jūsų atsakymą į laišką apie atitinkamą banką, kur pasakėte, kad Centrinis bankas pasinaudos reikiamomis priemonėmis pagal priežiūros mechanizmą tam, kad visi bankai eurozonoje turėtų tinkamą priežiūrą ir aš tikiuosi aktyvaus mechanizmo vaidmens, koreguojant ir įgyvendinant reglamentus. Taip pat tikiuosi, kad tas bus daroma ir periferinėse teritorijose. Ir mano klausimas yra susijęs su tuo, kad reikia mažinti blogų paskolų skaičių, ypatingai pietinėse valstybėse. Ir mechanizmo užsibrieštas tikslas, pavyzdžiui, Graikijos bankų atveju sunkiai gyvendinamas yra turint omenyje dabartinę teisinę ir administracinę struktūrą. Kai kurie bankai siekia ir neteisminių e, procedūrų, įmonių paskolų blogų paskolų atveju, bet vis tiek problemų yra ten nemažai. Ir jūsų ma manimų, turint omenyje, kad krizė gan arši, tų saugiklių pratesimas, kuriais būtų galima apsaugoti bent jau tuos piliečius, kurie susiduria su sudėtinga ekonominė situacija, ar bus apie tai kalbama ir ar tam pritars e, priežiūros mechanizmas. Ir galbūt jūs e, turite kokių tai siūlymų e, šiuo atveju. Ačiū. Ta situacija, kurią jūs e, pristatėte, tai ji susiklosti dėl tam tikrų sąlygų, kurias kėlėme institucijoms ir Graikijos bankams bei Graikijos vyriausybei. O kalbant apie mūsų valdybą, tai mes irgi labai panašiai vertiname tas blogas paskolas, nes vyksta konsultacijos dėl bendrojo paketo. Iki lapkričio vidurio tos konsultacijos vyks ir būtent dabar yra įmanoma bankams įgyvendinti tą paketą, kuris bus galtinai parengtas 17 pradžioje. Ir taip pat yra nemažai bankų, kurie imasi iniciatyvos siekdamos atlikti reikiamus darbus. Ir čia yra toksai globalus dalykas, kalbant apie blogų paskolų riziką, tai yra ir įmonės, ir, ne, ir mažos įmonės, ir fiziniai asmenys, vartotojų kreditai, būsto paskolos piliečiams. Tai mes nesprendžiame patys, spręsti, kokią problemą spręsti pirmiausia. Galbūt e, fizinių asmenų paskolos nebus čia ta problema sprendžiama pirmiausia, nes viskas kur kas dažniau prasideda nuo įmonių ir MVI. Ir tai gerai ir bankams, ir įmonėms spręsti tą problemą jeigu jie nori toliau, įmonės nori toliau vykdyti savo verslą ir gauti naujas paskolas iš bankų, kurie stiprus ir saugus, kad tas paskolas išduotų, tai jos irgi turė, turėti švarias buhalternės ataskaitas, nes tos blogos paskolos gali tapti geromis paskolomis, jeigu, paskolomis, jeigu jos tinkamai yra tvarkomos, jeigu tinkamai yra rizikos kultūra. Tai Toks būtų pirmasis žingsnis, o po to, aišku, fizinių asmenų situacijos visada yra delikatesnės ir mes nesakome, kad bankas turėtų taikyti nulinį procentą, nulinio procento palūkanas blogoms paskoloms. Ne, mes sprendžiame situacijas su bankais, turime mūsų mechanizmo vidurkį, daugiau nei 7 procentai. Ir netgi tokiais atvejais bankai pateikia savo blogų paskolų tvarkymo planą, mes tą planą peržiūrime ir analizuojame. Tai yra daugiametis planas, kuris yra sudaromas su tam tikrais kertiniais elementais ir jeigu laikomas yra tų kertinių elementų, tada bankas e, atsiduria geresnėje situacijoje ir taikomos geresnės sąlygos e, santykė su priežiūros institucijomis. Aišku, jeigu bankas leidžia tą daryti, jeigu ne, tai tada Aišku, tai yra kitokia situacija, tai, na, labai detaliai negaliu pasakyti, koks bus pirmasis žingsnis, kalbant apie fizinius asmenis. Tikrai fiziniai asmenys nebus pirmasis mūsų veiksmų objektas. Bet e, kalbant apie fizinius asmenis, būtų gerai gal pertvarkyti ir kreditų planą ir tas paskolas paversti geromis paskolomis. Tada bus mažiau to neiškumo ir, ir tiems ir asmenims bus naudingiau. Dėkoju Danielinui. E, diskusijos buvo labai naudingos. Kitos tokios diskusijos vyks kovo 23 dieną. O dabar parlamentas rengia antrąją metinę Bankų sąjungos ataskaitą. Iki to laiko ji bus patvirtinta ir plenarinėme posėdėje. Ir tęsime darbą ir kitose srityse, e, palaikydami dialogą su priežiūros valdyba ir ponia Daniel Nui. Ačiū. Sorry, it's my uh, mistake. We... Atsiprašau, įsivėlė klaida. Septintas klausimas, sustarimas tarp ES ir Kanados, pranešėjas Markus Ferber. Prašau, žodis jums. Vorsitzende, ich äh, versuche es ganz kurz zu machen. Dėkoju, aš kalbėsiu trumpai. Nuo 99 metų jau turime sustarimą su Kanada dėl konkurencijos klausimų. Dabar šis sustarimas yra dėl jo yra vėl deramasi, tiksliau dėl jų pratesimo, tai čia yra konkurencijos teisės, necivilinės teisės srities sustarimas. Ir čia būtų apsikeitimas įrodymais konkrečiai, dėl ko būtų pasirašytas sustarimas. Ir kaip žinia, konkurencijos rytis gali uh, konkurencijos aspektai gali turėti poveikio prekybai transatlantiniai. Taigi, koks pagrindinis būtų e, čia dalykas? Globalizuotame pasaulyje viskas labai svarbu, todėl konkurencijos institucijos turi turėti galimybės veikti globaliai. Na ir dabar dar Turime sustarimą su Šveicarija dėl bendradarbiavimo ir apsikeitimo įrodymais. Kanados sustarimas būtų jau antrasis tokio tipo sustarimas. Jūs, kaip pamenate, ponė Vesgagė per klausimus e, prašė mūsų daugiau aktyvumo ir pasirašyti daugiau sustarimų panašių į tą su Šveicarija pasirašytą. Taigi mes e, sureagavome į šį prašymą ir dabar mano pranešime yra siūloma palaikyti tokio sustarimo pasirašymą. Aš žinau, kad kol kas tik tai vyksta konsultacijos, nes juk galiausiai e, taryba ratifikuoja ir taryba suteikia e, įgaliojimus, dėl to tokia būtų čia procedūra. Taigi, jeigu mes dabar turėtume savo balso teisę, tai aš rekomenduočiau palaikyti tokį susitarimą. tai yra identiškas sustarimas, e, panašus tiksliau sustarimas iš tą sustarimą pasirašytą su Šveicarija. Mes e, jį panagrinėjome ir aš kaip pranešėjas siūlau palaikyti šį pranešimą. Tiksliau, šį, šio sustarimo pasirašymą. Pirmininkas, ačiū. Aš kaip supratau, suprantu, čia yra. sutarimo procedūra pritarimo procedūra pagal 352. Alfred Sand dabar žodis. Ačiū pirmininkė. Kaip minėjo pranešėjas, ši procedūra vyksta. Bendradarbiavimas tarp konkurencijos struktūrų ES ir Kanadoje – atsižvelgiant į vienos ir kitos interesus vyksta toliau. Mes jau sulaukėm informacijos naujos, kad buvo įnešta naujų elementų, kad šis sustarimas buvo atnaujintas. E, Kanada yra ta valstybė, kuri laikusi ES puoselėjimų vertybių ir mes manome, kad toks dalykas kaip duomenų apsauga ir rinkos taisyklės bei e, eilė kitų elementų mums yra primtini. Taryba leido komisijai pradėti dėrybas 2008 e, metų spalį, prieš aštuonerius metus. Tai kodėl reikėjo tiek daug laiko, kad prieitume iki dabartinės stadijos? Man atrodo, kad tarybos tiesiog nebuvo bandoma paskubinti. E, Administracinių požiūrių abi pusės sutinka, kad reikia konkurencijos politiką derinti, kad būtų jį taikoma sklandžiau abiejose pusėse. E, kol kas tebe lieka tam tikrų dalykų, dėl kurių iki galo nesutarta, mes apie tai turime kuo greičiau sužinoti ir problemas išspręsti. Kai dėl cetos, kai buvo pasakyta, čia irgi konkurencijos elementai tebe lieka svarbus. Nustepčiau, jeigu kolegos nesuprastų, kad e, šis žingsnis yra svarbus ir CETA susitarimui, laisvos prekybos susitarimui su Kanada. Taigi, e, Svarbu, kad būtų kovojama su nesažiningos konkurencijos praktika. Svarbu, kad viskas būtų, kas, kas numatytas 70.2 straipsnė būtų tinkamai įgyvendinta. E, svarbu užtikrinti skaidrumą, nediskriminaciją ir sažiningų procedūrų taikymą. Konkurencijos teisė turėtų būti skaidri, abi šalis turėtų teikti viešą informaciją susijusią su konkurencijos sritimi kitai susitarančiai pusiai. Man atrodo, kad dokumentas yra jau prieš mus, šis dokumentas puikiai nuosekliai atitiks CETA poreikius. Mes manome, kad kuo greičiau tas dokumentas turi būti baigtas ir įtrauktas į CETA, o ne CETOS rėmose, kad nebūtų iš naujo diskutuoti dėl tų pačių dalykų. Ačiū. No, Kolega Verhoitin, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už šį pranešimą. Labai trumpai apie šį noriu tarti žodį. Manau, kad siūlymas labai pozityvus mūsų globalioje ekonomikoje. Turime laisvą rinką ir tai reiškia, kad mes negalime konkurencijos teisės sustabdyti prie kažkurios valstybės sienų. E, šis sustarimas paskatins investicijas ir ekonomikos augimo ir vieno ir kito mums labai reikia. Kai dėl CETA, aš manau, kad šis žingsnis, sustarimas dėl konkurencijos, padės geriau saugoti verslo ir vartotojų interesus. Jeigu konkurencijos teisų pažeidimai bus greičiau aptinkami ir sprendžiami ir Kanados, ir ES įmonėms, mažoms įmonėms ir vartotojams bus tik geriau. E, duomenų apsauga yra labai svarbus dalykas, jis, e, šis e, dalykas yra įtrauktas į naują sustarimo dalį. Dar yra vienas elementas, dėl kurio tebelieka klausimų. Pasiūlyme nenumatoma prievolių, jokių prievolių, tiesiog kai tenka E, apibriežti, kas yra svarbus interesai, e, neaišku, kas turėtų apibriežti, kas tai yra svarbus interesai, kaip jie turėtų būti apibriežti ir kas tai turėtų padaryti, kas tą apibrėžimą turėtų pateikti. Kol kas tų svarbių interesų apibrėžimas tebelieka pernelyg aptakus, bet aš čia ir turiu tik šitą pastabą, vienintelę. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Guoja frakcijos vardu. Prašom, kolega. Gracias otra vez, señor presidente. Uh, E, bueno. Ačiū. Aš vėl paprašiau žodžio. Mūsų frakcija GUE norėtų pasipriešinti tokiam politikos veikimui. Kaip žinia, vis daugiau didelių įmonių užima vis svarbesnę vietą rinkoje ir uh, E, labai dažnai tos viešosios, viešieji sektoriai patenka į didžiųjų privačių įmonių rankas. Štai pavyzdžiui, e, anglijas pramonė, pieno pramonė, automobilių pramonė ir panašiai. Ir niekada nematėme, kad konkurencijos mechanizmas e, gintų mažųjų arba piliečių interesus, ne priešingai didžių įmonių interesus tokios institucijos gina. Ir mūsų manime ES ir Kanados sustarimas šioje srityje e, nieko naujo neįneša kovojant su didžiosiomis privačiomis įmonėmis. Čia kaip tik priešingai yra neskaidrumo ir toliau išsaugoma. Koks atsitiktinumas, kartu su e, CETOS pasirašymu dabar mes tuo pat metu e, e, peržiūrime šį sustarimą ir mūsų manimų tai yra neatsitiktinai. Ir ko gero bus sustiprintos stipriųjų pozicijos ir būtent todėl mes dar labiau kritiškai žiūrime į tokį susitarimą. Ačiū dabar žodžius vėl pranešėjai. Dėkoju. Dar vienas kalbėtas paprašė žodžio iš salės. Dėl konkurencijos e, susitarimų, taip, nuo 99 metų tie susitarimai egzistuoja ir ko gero daugiau veiksmingumo neįmanoma įnešti šioje srityje transatlantiniuose santykiuose su Kanada. Na taip, Šveicarijos e, yra, su Šveicarijos sustarimas yra geras. Taigi, nuo 2016 metų tiksliau 2012-2013 metų e, du trešdalis komisijos e, išvadų yra susijusios su būtent šia sritimi. Taigi labai didelis vaidmuo yra skiriamas e, konkurencijai, todėl džiaugiamas, kad tas sustarimas dabar bus pratestas. Prašom pranešėjai žodis. Taip, mes dabar kalbame apie konkurencijos teisę, o ne apie CETA susitarimą su Kanada. Tai nieko bendro neturi su CETA. Tai yra atskiras susitarimas. Be jokios abejonės įmanoma būtų tokias esminės diskusijas dėl konkurencijos teisės pravesti. Tačiau tai jau nebebūtų ES kompetencija dėl e, paslaugų teikimo, paslaugų teikimo ir tačiau būtų valstybių narių nacionalinė kompetencija. Aš nemanau, kad sustarimas su Kanada iš esmės būtų aptarti konkurencijos e, klausimus. Kolegos, kurie domisi konkurencijos teisę, gali visada į mūsų pakomitetę ateiti ir aptarti šios klausimus. Tačiau Aš pageidaučiau, kad mes kaip parlamentas turėtume pasveikinti e, komisiją su to, tokiu darbu ir tokiu bendradarbiavimu. Aš negaliu bent jau kol kas jūsų prašymą atsakyti teigiamai dėl konkrečių procedūrų, į ką reikėtų atsižvelgti. Aš manau, kad laiko turime dar šiek tiek ir pav... turėsime galimybės daugiau informacijos apie tai pateikti. Taigi aš tikiuosi, kad į tavo klausimą bus atsakyta laiku. Ačiū, baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Na, čia numatytas paprastas balsavimas dėl sutikimo procedūros. Tai mes dar grįšime prie to, kai bus balsuojama. Taigi baigiame svarstyti šį klausimą ir dabar pereisime prie kito klausimo. Laukiame vicepirmininko Dombrovskio. Norėčiau pasveikinti vicepirmininką Dombrovskį, atvykus į struktūrinį dialogą. Tai yra pirmasis toks dialogas su vicepirmininku nuo to laiko, kai jisai perėmė finansinių paslaugų portfelį. Taigi mes labai sveikiname šią galimybę pasikeisti nuomonėmis įvairiais labai aktualiais klausimais šioje srityje. Laukiame paketo Emerald TILAC ir taip, taip pat kitų rezoliucijų pasiūlymų, kuriame bankų sąjunga, kapitalo rinkų sąjunga ir taip pat vertybinių popierių rinką. Mes suprantame, kad šiandien vyko kolegijos posėdis dėl PRIPS, tai iš tiesų darbo atverkė labai įtempta ir labai puikia galimybė aptarti visą tai su jumis. Ir dabar nedelsdama suteiksiu žodį vicepirmininkui Dombrovskijui, kuris pusė septynių turi išeiti. Tai mes labai griežtai tvarkysime su laiku. Vicepirmininkė, prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už kvietimą ir galimybę keistis nuomonėmis su jumis Aišku, šiandiena yra ypatinga diena. Dominuojanti žinia yra rinkimų rezultatai Amerikoje ir tikrai svarbu aptarti mūsų darbą, kaip toliau stiprinti mūsų finansinį sektorių, išlaikyti jo stabilumą, remti investicijas ir tvarų augimą Europoje. Mūsų darbas dėl finansinių paslaugų yra susijęs su platesnė ekonominė strategija atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau yra neiškumo rinkose, norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu laikytis tos strategijos. Mes turime toliau siekti išmintingos makroekonominės biudžeto politikos, imantis struktūrinių reformų, siekiant didinti konkurencingumą, kurti darbo vietas ir spręsti neligybės problemas ir pasirūpinti tuo, kad niekas nebūtų pamirštas. Mes taip pat šį požiūrį detaliau nušviesime savo greitai pasirodysiančioje metinėje augimo apžvalgoje. Kalbant apie bendrą ekonominę padėtį, mes matome, kad mūsų ekonomika išlieka atspari. Europos komisija tikisi, kad visos valstybės narės kitais metais patirs augimą. Tačiau rizikos vis dar išlieka ir jos daugiausiai yra susijusios su tuo, kad yra daug neiškumo. Mes kaip politikos formuotojai privalome paremti tą augimą ir suteikti aiškumo ten, kur įmanoma. Tas pasakytina ir apie finansinių paslaugų sektorių. Čia mums reikia sukurti, reikia gyvendinti svarbės reformas, dėl kurių buvo susitarta, stiprinti bankų sektorių ir skatinti naujas, naujus investicijų šaltinius, gilinant Europos kapitalo rinkas ir kuriant kapitalo rinkų sąjungą. Taigi džiaugiuosi galėdamas aptarti būdus, kaip galėtumėme to pasiekti. Pradėsiu nuo kapitalo rinkų sąjungos. Rugsėjo mėnesį mes paskelbėme komunikatą, kur įtvirtinome įsipareigojimą pasiekti rezultatų, atsižvelgiant į 15 metų veiksmų planą, paskatinti tempus ir imtis drąsesnių sprendimų. Esu dėkingas už Europos parlamento paramą šiam projektui tam, kad būtų išsaugotas pagreitis ir kad būtų parodyta, jog Europa rimtai ketina kurti gilesnę kapitalo rinką, mes tikimės ir jūsų paramos, tvirtinant pirmas priemonės. Aš čia turiu omenyje pasiūlymą dėl prospektus režimo peržiūros, tam, kad įmonėms būtų lengviau išleisti kapitalą ir skolas viešose rinkose. Taip pat mes sieksime paprastų ir skaidrių e, vertybinių popierių rinkų dirbdami su nepriklausomais institucijomis, tokiomis kaip Europos centrinis bankas, stiprinsime Europos kapitalo rinkas ir remsime socialiai orientuotas investicijas, koreguodami teisės aktus, kurie reglamentuoja Europos rizikos kapitalo fondus ir Europos socialinės verslininkystės fondus. Aš žinau, kad pranešėjai Pablo Zalba ir Sirpa Pietikainen dirba daug, kad būtų pasiektas susitarimas. Šie pasiūlymai visi kurie, sukurti tam, kad būtų paskatintos investicijos ir didinamas Europos verslo finansavimas. Jos, jie gali suvaidinti svarbu vaidmenį stiprinant Europos ekonominį atsigavimą. Taigi susitarkime dėl tų priemonių, pasiekime apčiuopiamų rezultatų ir toliau spręskime likusias problemas, užtikrinant laisvą kapitalo dėjimą ES. Ir čia norėčiau tris e, problemas paminėti. Pirmiausia, norėtumėme įvertinti įvairius požiūrius į nemokumo procedūrą Europoje. Komisija patikė, pas, pateiks pasiūlymą per ateinančias savaitės, kad būtų galima paremti veiksmingą gyvybingo verslo, gyvybingo verslo skolų restruktūrizavimą, kad įmonėms būtų suteikiamas antras šansas. Antras dalykas, tai kaip veikia mokesčių sistemos Europoje, koks yra jų santykis, tai irgi yra kliūtis kliūtis investicijoms. Mes siekiame sukurti elgesio kodeksą, skatinti geriausią praktiką dėl įmonių pelno mokesčio ir taip pat esame pateikę pasiūlymus dėl bendros konsoliduotos įmonių mokesčių bazės, tam, kad sumažintumėme skolos ir kapitalo priklausomumą mūsų mokesčių sistemose. Taip pat e, labai svarbu, kad Europoje kol kas nėra pensijų bendros rinkos ir mūsų konsultacijos vyko šiuo klausimu visoje Europoje, dabar mes e, peržiūrime atsakymus ir vertiname, ar reikia teikti teisėkros pasiūlymus kitais metais. Taip pat norime daugiau dirbti remiant e, tvarius finansus. ES yra pasiryžusi bent jau 20 procentų savo 14-20 metų biudžeto skirti klimato veiksmams ir mes siekiame daugiau žalių lėšų skirti pagal Europos strateginių investicijų fondą, tačiau šios pastangos turėtų būti siejamos ne tik su viešais finansais. Tam tikslui komisija yra įsteigusi pareig... aukštą pareigūnų ekspertų grupę, kuri spręs ir rengs išsame ES tvarių finansų strategiją. Bus analizuojamas, analizuojamos galimybės finansuoti išteklių prasme efektyves investicijas. Ir pastarasis susitarimas dėl institucinių ir profesinių pensijų nuostatų leis profesinių pensijų fondams atsižvelgti į aplinkosauginius veiksnius, primant investicinius sprendimus. Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl ilgalaikių ir tvarių investicijų ir iššūkių susijusių su e, iššūkius, su kuriais susitarė invest, instituciniai investuotojai. Kapitalo rinkų sąjunga turi duoti rezultatų mažmeniams investuotojams. Mes turime panaikinti kliūtis vartotojų galimybei pirkti finansinės paslaugas, kurios jiems būtų tinkamiausios Europoje. Taip pat vartotojai gali, turi turėti galimybę lengvai lyginti produktus ir turi, už, turi būti užtikrinamas kompensavimo mechanizmas. Uh, ir reikalinga remti tas, tas įmonės, kurios nori teikti paslaugas per sienas. Siekiant e, technologinių inovacijų, mes neturime pamiršti vartotojų apsaugos. Ir labai džiaugiamės Ole Ludvigson pranešimu šioje srityje ir mes e, pasiūlysime naujų veiksmų kitais metais. Dabar pereisiu prie bankų sektoriaus imamės veiksmų gilindami kapitalo rinkas, tačiau tęsėme darbą ir stiprinant Europos bankų sektoriaus sistemą. Europos bankų sektorius yra stipresnis ir geriau kapitalizuotas nei prieš krizę. Ta patvirtino ir atlikti atsparumo testai, tačiau yra nemažai dar likusių iššūkių. Daug bankų vis dar sunkiai gali skirti kreditus Europos ekonomikos subjektams. Augimas yra per mažas, per maža infliacija. Technologinės technologiniai pokyčiai sukuria naujas galimybės, bet ir taip pat atneša naujų iššūkių verslo modeliams. Ir reikia tuos iššūkius spręsti atitinkamai, bet daug sprendimų glūdi bankų sektoriaus srityje. Europos komisijos prioritetas yra sukurti reikiamą aplinką tam, kad būtų galima tą daryti saugiai ir veiksmingai. Čia turiuomenė Europos indėlių draudimo sistemą. Mes sveikiname jūsų darbą šioje srityje ir tą pranešimą, kurį parengė Ester de Lange. Ir taip pat e, sprendžiant blogų paskolų problemą, mes teikiame techninę paramą per struktūrinės reformos para, paramos tarnybą. Mes e, darome tolesnį spaudimą per Europos semestrą ir šalims skirtas rekomendacijas šešioms valstybėms narėms. Šį mėnesį komisija patvirtins pasiūlymą, kaip būtų galima pakoreguoti kapitalo reikalavimų reglamentą ir direktyvą. Šis pasiūlymas e, leis pasiekti dviejopų tikslų. Pirmiausia, bus išspręsta rizika bankų sektorija, bus įgyventi tarptautiniai standartai, dėl kurių sutarė Bazelio komitetas ir finansinio stabilumo valdyba tam, kad tai būtų naudinga Europos verslui ir jis galėtų skolinti ekonomikai. Antra, peržiūrėsime teisės aktus tam, kad ši priemonė būtų proporcinga. Tai dalis mūsų darbų susijusių su tuo, kad mūsų teisės aktai turėtų būti, kuo galima, draugiškesni augimui, palankesni augimui visoje Europoje. Ir dėl to mes siekiame surinkti įrodymus ir taip pat pasitelkime parlamento darbą. Burkar Balts pranešimas čia labai mums yra aktualus. Mes norime siekti įrodymų primdami, prieš primdami bet kokius finansinių paslaugų teisės aktus. Tokiu būdu būtų galima skatinti fin ekonomikos finansavimą, mūsų teisės aktai būtų pakankamai proporcingi ir taip pat būtų pasiekti tie patys tikslai. Ir atitikties našta gali būti sumažinta verslo įmonėms, mūsų taisyklės turi būti nuoseklesnės ir labiau orientuotos į ateitį. Mes naudosime kapitalo reikalavimų reglamento peržiūras ir Europos rinkos infrastruktūros reguliavimo priemonės. Taip pat mes dirbame ir kitose finansinės sistemos kitose srityse. Mes tikimės, kad bus pasiektas susitarimas dėl pinigų rinkos fondų iki metų pabaigos. Tai ir labai svarbu, kalbant apie pačius investuotojus ir norėčiau padėkoti Ninai Gil už atliktą darbą šioje srityje. Iki metų pabaigos mes pateiksime pasiūlymą dėl centrinės pertvarkymo sistemos. Mūsų pasiūlymas bus susijęs su dabartinėmis europinėmis taisyklėmis, ypatingai kalbant apie Europos rinkos infrastruktūros reglamentą ir bankų pertvarkymo ir refinansavimo direktyvą. Mes ketiname reaguoti į specifinius bruožus tam, kad būtume pasirengę visiems blogiems scenarijams. Kitais metais pateiksime pasiūlymą dėl to, kaip būtų galima atnaujinti makroekonominės priežiūros sistemą. Mūsų konsultacijos ką tik pasibaigė, mes laukiame e, ir analizuojame atsakymus, mes ketiname makroekonominės priežiūros e, sistemą sugriežtinti. Taip pat mūsų taisyklės turi būti proporcingos. Ir dar trumpai norėčiau paminėti PRIPS deleguotą e, reglamentą, dėl kurio Europos parlamentas yra išsakęs savo nepritarimą. PRIPS yra labai svarbus teisės aktas vartotojų apsaugos prasme ir tai yra mūsų pirmas įsipareigojimas šiame procese apsaugoti vartotoją. Europos komisija atidžiai vertino Europos parlamento rezoliuciją šio klausimu. Mes dirbome su Europos priežiūros institucijomis, kad išspręstumėme tas problemas ir savo pasiūlymus nusintėme šiandieną esai. Ir mes ketiname pakoreguoti savo pasiūlymą. Šiandien komisija pasiūlė 12 mėnesių pratesti PRIPS reglamentą tam, kad, būtų, kad įmonės gautų pakankamai laiko pasirengti naujų taisyklių įdėgymui. Ir mes tą darome suprasdami, kad nebus iš naujo deramasi dėl pirmojo ligmens teisės aktų. Taigi pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad tai yra tik dalis to darbo, kuris atliekama finansinių, atliekamas finansinių paslaugų srityje. Kaip matysite, mes dirbame, siekiame pusiausviros, kad būtų gilinama vidaus rinka ir labiau būtumėme atviri, atviresni platesnė ekonomikai, apsaugotumėme vartotojus ir mūsų finansinių paslaugų sektorius būtų konkurencingas, dinamiškas ir saugus. Taigi aš laukiu tolesnio darbo su jumis per ateinančią savaitės ir mėnesius. Ačiū. Much, Dėkoju, ponė vicepirmininkė. Pritarėme šiai darbo tvarkiai ir galiu pasakyti, kad Europos parlamentas ir toliau reiškia savo pritarimą. Pritarėme tam, kas buvo, bals, dėl ko buvo balsuota plenarinėme posėdėje ir atnaujimams taip pat. Dabar galime pradėti nuo pasisakymų Kolega Zalba bus pirmasis mūsų pasi, pasisakantis asmo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, pirmininkė, aš kalbėsiu ispaniškai. Jeigu man leisite, gerbiamas vicepirmininkė. Dėkoju už tai, kad e, atvykote į posėdį. Taip pat norėčiau Jūs e, pasveikinti. Uh, su naujomis pareigomis, kurios yra daug svarbesnės negu kad ankstesnės. Ir dabar jūsų šiandieninis pareiškimas tik tai rodo, kad e, jūs labai veiksmingai ėmėtės naujojo darbo ir aš norėčiau už tai būtent jums ir padėkoti. Turiu taip pat ir pasakyti, kad bent jau pranešimų, kurie mums kurie man svarbus, tai aš galiu tik tai jums ištiesti ranką ir pasakyti, kad mes susinteresuoti e, kuo įmanoma greitesniu e, jų patvirtinimu. Kaip žinia, vakar pagal struktūrinį dialogą buvo susitikimas su Ispanijos ir Portugalijos ministrais. Ir, kaip žinia, beveik vieningai buvo teigiamai įvertinti tie veiksmai, kurie, kurių ėmėsi Portugalija ir Ispanija ir taipogi vieningai buvo pasipriešinta e, lėšų išaldimui. Gerbiamas vicepirmininkė, ką Jūs manote apie šios klausimus e, dėl struktūrinio dialogo? Vakar vyko tie klausimai mūsų komitete. Dėkuoju už Jūsų atsakymą. Dėkuoju. Aišku, tai yra ta tema, kuri gal ne visai patenka į šio dialogo sritį, bet koordinatorė sutarė yra dėl bendros pozicijos, kuri jau yra nusiusta parlamento pirmininkui. Bet prašau dabar jūsų atsakymas. Ačiū. Pablo, dėl struktūrinio dialogo, tai žinoma, mes suprantame, koks yra struktūrinio dialogo rezultatas ir nenorime stabdyti lėšų skirimo Portugalijai ir Ispanijai. Ir aišku, į tai bus atsižvelgiama, kai bus rengiamas ir mūsų sprendimų paketas. Mūsų ketinimas yra parengti sprendimų paketą nuomonės dėl biudžeto projekto planų lapkričio 16 dieną. Tada mes įvertinsime, kiek valstybės narės laikosi uh, stabilumo ir augimo pakto reikalavimų, ypač kalbant apie Ispaniją ir Portugaliją, kiek jos laikosi ir tarybos sprendimo, atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą. Kiek žinome, bent jau kol kas nebuvo dar galtinai patvirtinta vyriausybės sudėtis Ispanijoje, tik laikina vyriausybė dirba, dėl to kol kas nėra ketiname, ketinama keisti politikos scenarijaus. Mes jau gavome laišką iš Ispanijos ir iš Luis Degintės, kur buvo išdėstyti naujos vyriausybės įsipareigojimai laikytis tarybos sprendimo ir fiskalinių to sprendimo elementų. Tai aišku, mus nuramina, nes į tai reikia atsižvelgti priimant sprendimą dėl lėšų skirimo suspendavimo. Tai aišku, mes visus tuos veiksnius atsižvelgsime. Aš aišku, negaliu užbėgti už akių sprendimui, kurį komisija priims kitą savaitę, bet mes tikrai klausomės tų signalų, kurie yra siunčiami komisijai. Ačiū. Dėkoju. Mes irgi tai labai vertiname. Peter Zimon. Danke, Herr Vorsitzender. Dėkoju. Turiu du klausimus. Norėčiau paklausti štai ko. Pirmiausia, norisi sužinoti, kiek rizikos yra prisimama. Kas įmasi vertybinių popierių operacijų ar, ar pavertimo vertybinės popierių operacijų, tai kyla klausimas, kiek tai yra saugu, nes žinome, kiek rizikos iškilo JAV šioje srityje. Kitigi mano, kad reikėtų, pavyzdžiui, e, daugiau e, skirti dėmesio šia, šioms būtent operacijoms. O kai kas mano, kad tai yra pernelyg rizikinga. Kaip Jūs manote, kaip būtų galima paaiškinti vieną ir kitą tendenciją? Kai žvelgėme, kas buvo nuveikta Europoje pastaraisiais metais, skirtumai yra dideli tiek kalbant apie vertybinius popierius, tiek kalbant apie hipotekos paskolas. Matome, kad vis, čia, čia e, viskas siekia tris kart daugiau negu automobilių pramonė. Ar matote, kad čia reikėtų numatyti tam tikrą diferenciaciją? Kai dėl turinio, kuris yra ištas sąskaitose ir dėl rizikos padengimo. Tai mano pirmas klausimas. Antras. Jūs kalbėjote apie nemokumą. Savo pranešime e, pranešime randame kaip e, neišvengiamą sąlygą ekonomikos atsigavimą. Paskui skaitome antrąjį pranešimą, ten kalbam apie trečią fazę ir ten kalbam apie mokumo, ar e, tiksliau apie nemokumo uh, e, problemų sprendimo palengvinimą, supaprastinimą. Ar galėtumėte pasakyti, kad galiausiai e, mokumo nuostatų harmonizavimas bus toks kaip dabar, ar bus pasirenkama tos nuostatos, kuris dėsite pranešime ir galiausiai kiek visą tai yra pagrįsta. Okay, so there were, uh, two, uh... Čia yra du klausimai. Pirmiausia, dėl vertimo vertybiniais popieriais klausimo, dėl rizikos sulaikymo. Tai yra tie dalykai, kuriuos dar turėsime papildomai aptarti. Tačiau, iš esmės, mūsų siūlyme e, rekomenduojama laikytis egzistuojančio požiūrio į rizikos valdymą. Rinkos dalyviai dėl to sutarė reguliavimo institucijos, centriniai bankai, finansų ministerijos Visi šie subjektai mums pasakė, kad e, iki šiol rizikos sulaikymo tas mechanizmas veikia gerai. Ar yra skaičių, kuriais galima parodyti, kad kokiu būdu buvo rastas toks platus sutarimas? Europos bankų priežiūros komitetas, Europos bankų institucijos pirmtakas jau 2009-aisiais parodė, kad neiš, kad e, didinti šį, nurodyti skaičių didesnį negu 5 procentus būtų rizikinga visai sistemai. Ir gali sukelti nepageidautinų pasiekmių. Panašus požiūris buvo išdėstytas ir Europos bankų institucijos 2014 metais, kai EBA rengė savo pranešimą dėl vertimo vertybiniais popieriais ir egzistuojančios rizikos. Buvo pasakyta, kad vertimų vertybiniais popieriais procesas e, veikia Europos Sąjungoje ir atrodo rizikos valdymas šios rytie irgi yra tinkamai užtikrintas. Taigi reguliavimo institucijos sako, kad egzistuojanti sistema atrodo veikia gerai. Tai ir yra mūsų siūlymo pagrindas. Be abejo. Laukiame e, Europos parlamento pozicijos šiuo klausimu. Ir galime tikrai pažadėti, kad esame pasirengę konstruktyviai diskusijai dėl galimų sprendimų. Aš tiesiog tik bandžiau pagrysti, kodėl komisijos siūlymas yra toks, koks jis yra. Dabar dėl EDIS, dėl indėlių draudimo sistemos. Kai buvo parengtas panešimo projektas ir pateiktas, ne, dar jis buvo visai neseniai, dabar Turime ir toliau dirbti vertintami pranešimą ir turime konkrečiai labai aptarti prieš pateikdami kokius nors komentarus ar išvadas. Bendrai galėčiau pasakyti, kad komisijos pusėje mes nautos pabrėždavome, kad rizikos pasidalymas ir jos mažinimas turi būti e, greta esantis dalykai, kada būjė vienodai svarbus. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Be abejo, svarbu, kad šis siūlymas būtų teisiškai gyvybingas. Ne viską galima įtraukti į reglamentą, bet tai nemažiau svarbus aspektas. Kolegė Svimburn, dėkoju. Aš ką tik kalbėjau pensijų, konferencijoje pensijų klausimų. Ir Europos komisija pirmiausia pernai dar pas, pasižiūrėjo peržiūrą šio klausimu ir manau, kad atsakymus jūs žinote. Ir paskui diskuta, diskutuota buvo apie tai, kad reikės. Uh, Reikės e, diskutuoti kartu ir su EMEA. 2018 metais bus reikalinga tam tikra pertvarka. Jūsų dokumentas rodo, kad e, yra kad e, taip pat svarbu aptarti ir užstatų negrinaisiais pinigais klausimą. E, ar, kaip manote, veiks jūsų teisės aktas? Kaip ketinate bendradarbiauti su centriniais bankais kaip priežiūros institucija? Kaip palengvinti bendradarbiavimą su Europos pensijų fondu? Ir ar yra dalykų, kurie sieks daugiau negu siekia Europos pensijų fondo kompetencija? Dėkoju. Pirmininkas. Dėl e, pono Dombrovskio atsakymas tiksliau, kad dėl emir Šiuo klausimu taip diskusijos prasidėjo pernai, darbas jau vyko pernai, turime įvairių e, pateiktų duomenų, juos pateikė įvairūs suinteresuoti subjektai, vyko konsultacija šiuo klausimu. Ir galiu pasakyti, kad mūsų pirminė išvada buvo tokia. Iš esmės, Emir veikia gerai. Kai kurie aspektai tokie kaip išvestinių produktų klausimai dar turi būti tinkamai aptarti ir gyvendinti. Tai nepakeičia pačio reglamento esmės, ten tek susitelkti prie kai kurių tikslinių pasiūlymų, kur kalbama apie pernelik didelę naštą ar proporcingumo nustatymo elementus. Mūsų tikslas būtų paskelbti pakeitimus kitų metų pačioj pradžioj dėl EMIR reglamento ir taisyklės dėl Tuo labiau, kad 2018 baigėsi tas išimčių taikymas pensijoms. Taigi lieka dar atlikti kai kuriuos darbus, tie darbai vyksta dabar. Ir kol kas negaliu detaliau jų pakomentuoti. Tačiau šiaip ar taip žinome šį klausimą, suvokiame jo svarbą dėl išimčių taikomų pensijų fondams. Jeigu reikėtų, galėtume galbūt tą išimti dar pratesti šiek tiek. Ačiū, sako pirmininkas. Kolega Šambum, Enrique Kalvi Šambum. Muchas gracias, señor presidente, muchísimas gracias senor viceprezidentė. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos vicepirmininkė, dėkuoju, kad vėl dalyvaujate mūsų posėdėje. Aš turiu keturis klausimus iš viso. Taigi, nuo svarbiausio pradėsiu. Labai daug laiko užtruko, kol supratome, kad euras atsidūrė pavojuje. Na, bet kai jau rinkos mums sako, kad viskas nėra aišku, tai tada kyla abejonių, neužtikrintumo ir tai niekam nenaudinga. Labai dažnai tas skaidrumo trūkumas susijęs su griežtumo ar disciplinuotumo trūkumu. Štai pavyzdžiui, Deutsche Bank pavyzdys, kaip žinia, buvo ir tie atsparumo testai įgyvendinti, ir bankinės taisyklės atitinkamos taikytis Buvo kažkas tai pasakė, kad ne visada įmanoma laimėti. Taigi anksčiau ar vėliau tas pažeidžiamumas atsiras. Be to dar girdisi kalbų apie Italijos uh, E, banką. Aš manau, kad reikia griebti jauti už ragų ir siekti skaidrumo. Tai čia būtų dvi pirmosios mano pastabos. Na ir toliau dabar trečioji pastaba. Ar klausimas, ką komisija ir jūs konkrečiai manote apie Brexitą? E, kokio reikėtų, kokios reikėtų dinamikos, kokio ritmo? tam, kad būtų kapitalo rinka vieninga užbaigta, kad mūsų bankų sąjunga, sąjunga būtų užbaigta. Ir tam, kad vieningos bendros Europos garantijų sistemos fondas būtų užbaigtas. Dabar yra tokia šalis, kuri bus nei viduje, nei kažkur tai už sistemos ribų, taigi tai gali sulėtinti visus procesus. Ką Jūs apie tai manote? Na ir paskutinis dalykas. Ką Jūs galite pasakyti apie Commission Solvency Initiative? kaip yra su mokumu ir nemokumu, kaip ten su tomis konsultacijomis. Ar komisija įsivaizduoja, kaip orientuoti šį darbą. Aš tai konkrečiai apie tą antrąjį šansą. Antrąjį šansą konkrečiai turiu galvoje, kurį galbūt galima būtų suteikti MVI. Daug klausimų buvo užduota, tai aš pabandysiu trumpai pakomentuoti juos visus. Pirmiausia, dėl atsparumo testų rezultatų bankų sektorija. Aš manau, kad rezultatai labai aiškus, bankų sistema bendrai yra geriau kapitalizuota ir geresnėje formoje nei buvo prieš kelis metus. Tačiau yra tam tikrų silpnų pusių ir mes bandome tas problemas išspręsti. Jūs minėjote konkrečius bankus, mes kaip komisija nekomentuojame konkrečių bankų situacijų, o kalbant apie metodiką, kurios laikantis buvo atliekami testai, tai yra EBAS testai ir EBA e ir galėtų gal pateikti daug informacijos apie naudotą metodiką, bet bendrai akivaizdu, kad bankai turi koreguoti savo verslo modelius, kad galėtų susitvarkyti su besikeičiančia ekonominė, technologinė ir ekonominės technologinėmis aplinkybėmis. Jūs mitėjote padėtį Italijos bankų sektoriuje, aš galiu pasakyti, kad buvo pasiekta šiek tiek pažangos pastaraisiais metais, sprendžiant blogas, blogų paskolų klausimą numatant sistemą, kaip būtų galima blogas paskolas versti vertybiniais popieriais. Atlantė fondas, taip vadinamasis, veikia, taip pat vyksta konsolidavimas e, Italijos bankų sektorija ir taip pat mes artimai dirbame su Italijos institucijomis, kad būtų galima toliau spręsti tas problemas. Toliau dėl breksito, aišku, Svarbu, kad visos valstybės narės konstruktyvaus požiūrio laikytųsi, kalbant apie atitinkamus reglamentus, ypač finansinio sektoriaus reglamentus. Tačiau norėčiau pasakyti, kad yra platesnis klausimas, kuris nėra susijęs vien tik tai su šiuo sektoriumi. Toliau dėl nemokumo sistemos, tai Per ateinančią savaitę bus pateiktas pasiūlymas dėl minimalaus harmonizavimo direktyvos, restruktūrizuojant gyvybingas verslo skolas. Tam, kaip jūs teisingai minėjote, įmonėms būtų steigta antra galimybė ir šis pasiūlymas dabar rengiamas. Ir mes taip pat ir rengsime tam tikrus rodiklius tai bus ir įvairių nemokumo sistemų rezultatai įvairiose valstybėse narėse. Žiūrėsime, kurie požiūriai pasiteisino ir kur reikalinga reforma. Ir taip pat prašysime tikslesnės informacijos iš valstybių narių dėl rezultatų, būtent kiek skolos buvo kiek skolų buvo pertvarkyta ir kaip greitai buvo atliktos nemokumo procedūros ir panašiai. Dėkoju. Dimitris Papadimulis. Ačiū. Dėkoju. Džiugu, kad atvykote į mūsų komitetą. Kalbėjote apie augimo prognozes 2017 metams. Norėčiau jūsų paklausti apie savo šalį, apie Graikiją. Prieš porą dienų jūs sakėte, Eurogrupėje, kad gana sėkmingai siekiama šių metinių tikslų Graikijoje, pirmiausia susijusių su pirminiu perviršiu. Kaip, kaip, kaip yra iš tikrųjų su tuo augimu Graikijai ir bus tikrai pasiekti 2017 metų tikslai? Kokie, kokios jūsų prognozijas 2017 metams susijusios su prognozija ir viešaisiais finansais? Ir mano antras klausimas būtų toks. Jūsų kolega, komisaras Moskovičiai, taip pat minėjo prieš keletą dienų, jog yra būtina ir įmanoma. Dirbti toliau ir atlikti antrąjį Graikijos programos vertinimą. Ar yra sutarimas dėl Graikijos skolos, kaip buvo pasakyta 16 metų gegužę, kai tame susimė dalyvavo ir TVF atstovai. Buvo kalbama tuomet apie priemonės Graikijos skolai iki 2016 metų. Ar dirbama šią linkmę ir kas iš tikrųjų vyksta, dėkoju. Okay, so... Pirmininkas. Atsa, pono Dombruskio atsakymas. Graikijos ekonomikos situacija Mūsų lūkesčiai yra tokie. Ir galime konstatuoti, kad pastebimas Graikijos ekonomikos augimas kiekvieną ketvirtį. 0,6 procentai tokio ekonominio augimo tikimasi šiemet. 2,7 auks procentus kitą metą. Taigi Graikijos ekonomika pamažu grįžta į augimo vėžės. Kai dėl fiskalinių dalykų mes žinome, kad programa siekia struktūruoto požiūrių, bet mes manome, kad šiemet Graikijos biudžeto procentas irgi reikšmingai sumažės, 2,5 procentų ir po 1 procentą mažės nuo kitų metų. Kai dėl struktūrinio balanso tikslas kitiems metams yra 1,75 procentai nuo BVP ir mes manome, kad tai yra tas skaičius, kurį pasiekti yra tikrai įmanoma. Kai dėl skolos priemonių Apie tai jau buvo kalbėta gegužės mėnesį Eurogrupėje. Buvo kalbama apie trumpo, vidutinio ir ilgo laiko tarpio priemonės. Mes dirbame būtent tuo pagrindu, tų priemonių pagrindu. Ir diskusijos dėl skolos be abejo bus mūsų tolesnių diskusijų dalis, kai kalbėsime apie antrąją peržiūrą. Turiu pasakyti, kad Europos komisija nėra Graikijos kreditoriai, juk yra ir kitų šalių eurozonoje, bet pažiūrėsime, kokios bus tos priemonės, bet komisija daro viską, kad Graikijos situacija lengvėtų. Dėkoju. Pone Skot Keito. Dėkoju, pone pirmininkė. Aš norėčiau paminėti, padėkoti komisaru, kad apima tiek daug temų šiandien. Na, Brexitas nėra ta pati svarbiausia, atrodo, šiandien aptariama. Po Brexito Junktinė karalystė praras savo e, statusą, nebebus valstybė narė, bet bus trečioji šalis ES teisės aktų požiūrių. Nebeturėsime taip pat ir finansinių paslaugų europinio paso e, kas yra siūloma, kas bus siūloma Junktiniai karalystiai. Konservatų vyriausybė, regisi, turėtų mm, patirti tą tokį labai griežtą breksitą. Taip galima suprasti išsklindančių gandų. Tai reikštų, kad turėtume pasitraukti ir iš muitų sąjungos. Bloomberg duotame interviu Ponas ministras sutiko su tuo faktu, kad šiuo atveju e, Europos pasą gali tekti padėti, kad jo nebeliks. Ponas Johnson sakė, kad negalima ir sviesto nusipirkti ir pinigus už tą sviestą pasilikti. Visko gauti neįmanoma. Ir buvo pasiūlyta visai nuostatų, kurios būtų susijusios su pa, pasiūlą. A, gal žinote, apie ką jis mano tiksliau, kokie būtų to privalumai ir trūkumai? Jeigu būtų surastas toks hybridinis sutarimas su Junktinė karalystė, norėčiau paklausti, ar jūsų tarnybos jau rengia kokį nors modelį dėl šio tipo susitarimo. Atsakymas. Norėčiau pasakyti štai, ką Europos komisija nekarta yra pabrėžusi ir kitos ir kiti Europos veikiai taip pat yra pabrėžę, kad laisvės yra skiriamos kaip paketas. Jų negalima, negalima pasirinkti tik to, ką nori. Tai yra mūsų vidaus tvarkos taisyklės. Turime rinkos tvarkos taisyklės ir toks yra mūsų požiūris, kurio ketiname laikytis ir toliau. Dabar negalime teikti jokių detalesnių diskusijų, jos ne, ne, tiesiog negali dabar vykti. Komisija aiškiai pasakė, kad darybos prasidės tik tada, kai bus aktyvuotas 50 straipsnis, kai gausime to straipsnio aktyvavimo notifikaciją, pranešimą apie tai. Tad dabar tiesiog e, turime laukti to 50 straipsnio aktyvavimo ir tada galėsime kalbėti detaliau. Dėkoju, sako pirmininkas. Marko Dzanė, ar yra salėje, regisi ne, kolega Anemans. Dėkoju, ponia komisarė. Mūsų frakcija A, mūsų frakcija nemato, kodėl turėtų būti saistama tų keturių laisvių. Aš tikiuosi, kad bent jau vakar, vakare jūs, tiksliau šiandien jūs gerai išsimiegojate, kad šiandien prabudote žvalus, kad puikiai papusryčiavote ir kad pamatėte, kokiegi e, jūsų naujųjų kompetencijų situacija po vakarykščių įvykių dabar. ekonomikos, tarptautinių santykių srityje. Amerikiečių balsuotojų balsas nutolsta nuo lygybę paremtos sistemos, nuo normalizacijos, standartizavimo. Taigi aš norėčiau jūsų kai ko paklausti. Kokiagi būtų jūsų pozicija? Kas dėl Bazelio 3, tai aš bent jau maniau, kad kas dėl kapitalo standartų tarptautinio aspektų, tarptautinių aspektų, tai globaliz, globalizacija, globalizacijos kontekste aš maniau bent jau, kad jūs manėte, tiksliau siekite, kad pavyks internalizavimo pasiekti su amerikiečiais. Aš kiek supratau, kad jūs norite paspartinti procesus. Gal galėtumėte tai patikslinti, atsakyti į šį klausimą? Dėl Bazelio trečio reglamento užbaigimo norėčiau pasakyti, kad pozicija jau seniai suformuluota ir patvirtinta bent jau du kartus ES finansų ministrų. Uh, Liepos mėnesio Ekofino taryboje ir ankstesnėje Ekofino taryboje, kuri vyko šią savaitę taipogi, bet ir iš ankstes, praeitame mėnesį buvo, praeitą mėnesį buvo patvirtinta. Taigi yra aišku, kad mes akcentuojame, jog reikia laikytis tų susitarimų, kurie buvo pasiekti Bazelio komitete. Bazelio trečio reglamento užbaigimas neturėtų sąlygoti kapitalo reikalavimų smarkaus išdidinimo. Tai yra vienas dalykas ir taip pat turime išsaugoti sistemos jautrumą rizikai. kad bankai turėtų paskatų rinktis mažiau rizikingus verslo modelius tai atitinkamai yra atspindėta ir kapitalo reikalavimuose. Dėl to buvo vienbalsiai sutarta Kofino taryboje ir tas požiūris yra grindžiamas diskusijomis Bazelio komitete ir aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti susitarimą dėl Bazelio trečio paketo patvirtinimo. Ačiū, kolegos, kaip žinia, rytoj balsuosime dėl rezoliucijos šiuo klausimu. Panašu, kad tai atitiks principus. Prašau, papildomas klausimas. Dar turiu minutę. Norėčiau pasakyti, kad turite stebėti, kas vyksta, nes tai, kas vyksta, įvyko kitoje Atlanto pusėje vakar, nebūtinai keis Bazelio trečiojo paketo tekstą, bet turinys tai tikrai pasikeis. Okay. Ačiū. Ponas Hekmark. Ačiū. Dėkoju už šiandieninį pasisakymą. Norėčiau kelti štai kokį klausimą. Kaip Jūs vertinate augimą nes, kaip sakėte, Europos ekonomika patirs augimą kitais metais. Bet, kaip jūs sakėte, viskas priklauso ir nuo išskirtinės pinigų politikos. Kai kas gali netgi pasakyti, kad tai yra neįlinė politika, neįlinė situacija, nes mažos palūkanos yra ir papildomai pinigų atsiranda rinkoje. Kiek tai jūsų manimų yra tvaru, nes yra kita to reiškinio pusė, tai yra tokia pinigų politika gali sąlygoti finansinių burbulų atsiradimą. Ir tas augimas, kurį mes matome, kiek tai padidins konkurencingumą remiantis, konkurencingumą remiantis reformomis ir kiek tai yra grindžiama ta pinigų politika, kuri nėra tvari ilgal, ilgalaikės perspektyvos prasme tą sakau dėl to, kad labai svarbu tai vertinti, kad būtų galima priimti sprendimus dėl reformų politikos valstybėse narėse ir ES. Taip pat e, tai svarbu, norint turėti nuomonę apie tai, kiek pažydžiama yra mūsų ekonomika, turint omenyje naująjį JAV prezidentą. Ir tai, kiek tai paveiks pasauliniams priekybos, susitar, pasaulinius priekybos susitarimus. Kiek jūsų manimų tvarus bus tas augimas ir kaip jūs vertinate pinigų politikos pavojus ir kiek jūsų manimų reikalinga tą sistemą reformuoti. Ačiū už klausimą. Dėl to, kiek tvarus bus mūsų ekonomikos atsigavimas Komisija tai akcentuoja, būtent, kad e, yra fiksuojamas ekonominis atsigavimas ketverius metus iš eilės, bet tai yra labai kuklus atsigavimas ir mes turime stiprinti jį ir daryti tvaresniu. O dėl pinigų politikos Mario Draghi pats tai akcentavo, sakė, kad negalime išspręsti struktūrinių problemų ekonomikoje vien tik tai pinigų politikos priemonėmis. Su pinigų politika gali laimėti laiko valstybėms narėms, tačiau tas laikas turi būti naudojamas išmintingai, kad e, galiausiai jis įtakotų reikiamas reformas. Tai apie tai mes ir kalbame, aptardami ekonominės politikos prioritetus ES ir mes išsibrėžėme tris prioritetus - investicijų stiprinimas, nes be jokios abejonės trūksta investicijų ir tai yra pati blogiausia trumpalaikė problema, kuri neigiamai veikia ir mūsų ilgalaikį augimo potencialą. Taip pat reikia struktūrinių reformų, kad būtų galima modernizuoti ekonomiką ir taip pat reikia mokesčių, pras, mokesčių prasme atsakingos politikos, nes e, tvarus augimas neįmanomas be netvarių viešų finansų. Be tvarių e, viešų finansų. Tai visi tie aspektai labai svarbus ir visi tie elementai atsispindės mūsų metinėje augimo apžvalgoje ir jie bus labai aktualūs rengiant ir kitų metų metinę augimo apžvalgą. Taigi, kiek yra įgyvendinta ši reformų darbo atverkė, žengėme į priekį, tačiau, aišku, norime daugiau pažangos, pavyzdžiui, pažvelgus į šalims skirtas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą. Mūsų vertinimu iš dalies ar šiek tiek pažangos yra pasiekta įgyvendinant mūsų šalims skirtas rekomendacijas. Tai rodo, aiškiai rodo, kad reikia daugiau padaryti įgyvendinant struktūrinių reformų darbo atverkę ir mes tai akcentuojame ir diskusijose su valstybėmis narėmis. Būtent, kad šalims skirtų rekomendacijų gyvendinimas turi būti geresnis. Dėkoju. Ačiū. Nina Džil. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę vicepirmininkė. Spalio mėnesį jūs pasisakėte New York'e ir sakėte, kad mūsų tikslas skatinti investicijas, stiprinti kapitalo rinką ir atsisakyti tarp valstybinių barjerų. Puiku, bet tam, kad tas paslaugų, finansų paslaugų sąjunga būtų realybė, reikia ir turto valdymo sektoriaus. Ir pagrindinė problema yra ta, kad viskas koncentruota Cityje, Londone. Kai kurie sako, kad komisija paralyžiuota to fakto ir ne, neturi aiškios vizijos apie tai, kaip eiti pirmin. Ir daugiau dėmesio skiriama techniniams dalykams, tokiems kaip ekvivalento režimas. Taigi norėčiau paklausti, kodėl taip yra ir tuo metu, kai mes turėtumėme susitelkti ties darbo vietų kūrimu ir augimu ir naudoti visus variantus, kad pasiektumėme to tikslo, kažkaip mes einame priešingą kryptimį. Ir tada gali atrodyti, kad ES užsima reguliavimo protekcionizmu. Ir iš principo, aš manau, galėtumėme numatyti tokią situaciją, kad breksitas gali nustumti nuo bėgių mūsų bandymus pasiekti svarbius tikslus. Ir ponas Junkeris prieš pusę metų apie tai kalbėjo, dabar turime tik tai dar dviejus su pusę metų ir per tą laikotarpį mes ir net nežinome tiksliai, kur, kurioje vietoje atsidurs Junktinė karalystė. Tai aš norėčiau pasakyti, kad reikia skubiai ES pasiekti rezultatų, turint omenyje, kad artėja rinkimai Vokietijoje, Prancūzijoje ir kitur kitais metais ir kad protekcionistinis, labiau, labiausiai protekcionistiniai vadovai ES linkia eiti šiuo keliu. Taigi, kaip jūs ketinate siekti geresnio gyvendinimo? Aš taip pat sveikinu jūsų pastabas dėl bankų sektoriaus. Aš irgi sunerimusi dėl galimo neigiamo bazelio diskusijų poveikio ES ekonomikai ir ypatingai neigiamų galimų padarinių ES sąjungos verslui ir infrastruktūros finansavimui ir ypatingai man neramu dėl skubaus sprendimų prieimimo ir to, kad trūksta skaidrumo visame procese. Ar jūs pritarėte mano bejonėms ir kokių garantijų galite mums suteikti, kad pasiūlymai, kuriuos jūs pristatysite mums po bazelio rekomendacijų, bus proporcingi ir nepakenks mūsų bendriems augimo ir darbo vietų kūrimo tikslams. Dėkoju. Dėkui už klausimus. Tai pirmiausia dėl kapitalo rinkų sąjungos. Tai yra pirmų, viena pirmųjų Europos komisijos reakcijų po Britanijos referendumo, būtent, kad mes paskelbėme komunikatą dėl savos kapitalo rinkų sąjungos, kad darbas paspartėtų, ir būtų imtasi drąsių sprendimų, kur įmanoma. Ir mes aiškiai pasakėme, kad Europos Sąjungos, perspektyva, kad didžiausia Europos Sąjungos kapitalo rinka išstos iš Europos Sąjungos, kad tai reiškia didė, daug kapitalo rinkų sąjungai ir dėl to ta sąjunga turi būti dar stipresnė. to požiūrio mes laikysimės ir toliau. O dėl to, kai pasieksime rezultatų, tai manau, kad būtų gerai, kuo galima greičiau susitarti dėl pirmo pasiūlymų paketo, kuris jau yra pateiktas, kuris buvo pristatytas Europos parlamente. Yra nemažai teisėkuros klausimų. Dalis, dėl dalių, dalies jų jau buvo pasiekta tarybos bendra pozicija prieš metus. Laukiame ir parlamento pozicijos, kad prasidėtų trilogo posėdžiai. Taigi, šia prasme, yra dalykų, kur galime sutelkti pastangas ir siekti greitesnių rezultatų. Ir dar vienas dalykas, kurį svarstysime, tai yra pasiūlymas dėl kapitalo reikalavimų. Ir čia susitelsime ties finansavimu, ties MVI, infrastruktūra. Trumpai tariant, komisijos siekiai nemažinti, komisija siekia griežtesnių priemonių. Dėl bazelio proceso užbaigimo aš Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Pirmiausia, reikia pasiekti susitarimą Bazelio komitete ir būtų geriau, jeigu mes kalbėtumėme ES vienu balsu, ES kalbėtų vienu balsu. Europos komisija, kaip žinia, nepriklauso Bazelio komitetui, turime stebėtojo statusą, bet mes bandome derinti valstybių narių pozicijas ir rūpinamės, kad ES laikytųsi suderinto požiūrio šiuose dėrybose. Nes labai svarbu, kad būtų pasiektas geras susitarimas Bazelio komitete, o tada būtų galima jį gyvendinti. Na, teikdami pasiūlymus, mes atsižvelgėme ir į europinę specifiką, ir į tai, kad reikia finansuoti ekonomiką kiek įmanoma plačiau. Mes į tai atsižvelgiame, teikdami pasiūlymus, bet pirmiausia, aišku, reikia pasiekti subalansuoto strimo. Dėkui. Thank you. Dėkoju. Jose Manuel Fernandės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėjau pasveikinti komisarą atvykus į mūsų posėdį ir nužuoti keltą specifinių klausimų. Pirmiausia, kaip vertinate augimą ES ir ypač eurozonoje? Antra. Norėčiau taip pat paklausti šiek tiek detaliau, ką manote apie augimą Portugalijoje, mano šalyje. Ir taip pat noriu paklausti, kaip vertinate 2017 metų biudžetą, kaip galime paaiškinti tuos pakankamai nemenkus skirtumus tarp įvairių prognozių ir vertinimų, kai kalbam apie biudžeto sudarimą. Komisijoje tie vertinimai gana skirtingi ir kokios rekomendacijos e, būtų jūsų pateiktinos Europos Sąjungai. Ir kaip geriau užtikrinti Portugalijos augimą. Kokias rekomendacijas 17 metų biudžetui Portugalijai galėtumėt pateikti? Ačiū. Atsakymas. Pirmiausia, dėl ES ir eurozonos augimo prognozių. Kaip sakiau, ekonominis atsigavimas e, kuklus, tačiau vyksta, tęsiasi. Mes peržiūrėjome šių metų ekonomikos augimo prognozę. Ja buvome šiek tiek padidinę, bet kitiems metams šiek tiek sumažinom. Tie pakeitimai nėra dideli, jie siekia 0,1-0,2 procentus. Tas bendras vaizdas lieka nepakitęs. Mes ir toliau, atrodo, galime tikėtis to nedidelio ekonomikos augimo ir galime tikėtis, kad pavyks jį sustiprinti, kad dėl Portugalijos. Jos ekonominis augimas bus mažesnis negu es vidurkis 0,9 procentai šiemet 1,2 procentai kitą metą. Koks galėtų būti, kokios galėtų būti mūsų rekomendacijos Portugalijai, įskaitant mokestinės rytį, pasakyčiau štai ką. Be abejo, svarbu nepanaikinti tų padėtų pastangų gyvendinti reformas, kad jos galėtų būti ir toliau tęsiamus, nes tai skatina netikrumą, tai yra blogai. Labai svarbu likti ir toliau atsargiems, svarbu elgtis išmintingai, vykdyti išmintingą ekonominę ir fiskalinę politiką. Nežinome, kad atsiranda tas toks bendras netikrumas, tai žmonės pradeda ieškoti saugumo ir tuomet periferinė ekonomika nukenčia labiau. Tad labai svarbu pasiūsti teisingą signalą. Portugalija e, dabar yra geram keliui, kalbant apie ekonominę ir fiskalinę jos visimosi kreivę. Kolega Fernandės, prašau. Muchas gracias, presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju gerbiamas komisijos vicepirmininkė už tai, kad dalyvaujate šiame posėdėje su mumis, šiuose klausimuose. Aš kaip ir kolega norėčiau Jūs pasveikinti už su tomis padidėjusiamis, su tą padidėjusią kompetenciją. Vis prieš keletą savaitę buvo kalbama apie poveikio vertinimą ir buvo pasakyta, kad mažai skirtumų tarp perdraudimo ir draudimo sistemos, tačiau man atrodo, kad čia skirtumai yra aiškus. Šiandien ryte buvo pirmą kartą pasikeista nuomonėmis dėl Ester Delangių pasiūlymo dėl. Na ir komisijos atstovai negalėjo dalyvauti diskusijose. Tačiau aš dabar norėčiau paklausti, koksgi jūsų būtų pirminis vertinimas šio pasiūlymo. Nes jūsų komanda šiandien ryte posėdėje negalėjo dalyvauti. Ačiū. Pirmiausias, pirmas klausimas dėl Edis pasiūlymo struktūro. Komisija iš pradžių pasiūlė, kad reikia perdraudimo požiūrį pritaikyti. Tai reiškia, kad pirmoji valstybė narė, e, pirmiausia valstybė narė naudoja nacionalinę sistemą, po to tik tai e, europinė pasitelkiama. Ir čia tik tai dalis tų e, nuostolių patirtų būtų kompensuojama arba padengiama europinės sistemos. 20-30 procentų tai padengtų ir po to galimai prie pilno padengimo būtų pereinama. Tai čia būtų toks mūsų pasiūlymas. Be jokios abejonės mes esame pasirengę dar diskutuoti dėl tikslios trajektorijos, kaip bus nuo dabartinės sistemos, nuo dabartinės situacijos e, pereiti prie visapusiško draudimo, kaip kad siūlo uh, komisiją. Na, o dabar kas dėl komisijos reakcijos į Ester Delangę pranešimo projekto. Kaip aš ir sakiau, visai neseniai tik tai tas e, pranešimas pasirodė, mes kol kas jį dar tik tai vertiname. Ir žiūrime, kuogi jis skiriasi nuo komisijos pirminio pasiūlymo. Uh, Komisija be jokios abejonės yra nusiteikusi atvirai ir yra pasirengusi ieškoti kompromiso dėl, dėl EDIS, dėl Europos indėlių draudimo sistemos. Bet, kaip žinia, komitete šis, dėl šio pasiūlymo taipogi dar nebuvo balsuota, dėl šio pranešimo pasiūlymo. Pirmininkas, taigi pirmiausia, mums reikalingas kompromisas, parlamento pozicija prieš apie tai diskutuojant. Taip. Jose Manuel Fernandes, prašom, prašom vėl žodis. Dėkoju. Šis klausimas šiek tiek yra iš šona, sakyčiau. Dauguma žmonių mano, jog teisės viršenybės principas yra labai svarbus, jo būtina laikytis ir diskriminaciniai kriterijai yra negalimi. Nesnei pasirodė knyga pirmininką apie prezidentą Olandą ir jis nevasakęs, kad nebūtina laikyti stabilumo ir augimo pakto. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs pasijutote šiek tiek nepatogiai dėl to sutarimo, kuris paminėtas yra toje knygoje. Bet gal tokio sustarimo niekad nebuvo, nes jeigu toks būtų egzistavęs, tai reikštų, kad visos taisyklės buvo pažeistos, bent tos taisyklės, kurių mes laikomės čia, tai reikštų diskriminaciją kitų subjektų atžvilgių. Atsakymas. Labai aiškiai noriu pasakyti, kad visos šalis turi laikyti stabilumo ir augimo pakto. Tai yra lygiai vienodai taikoma ir Prancūzijai. Tad negaliu komentuoti jokių kažkokių komentarų, pasakymų ar nuorodų knygose. Komisija turi savo poziciją, ji yra aiški ir kai dėl Prancūzijos dabar Vyksta intensyvus dialogas su to šalies vyriausybė dėl atitikimų stabilumo ir augimo paktui. Europos komisija dar kartą pabrėžia, kad Prancūzija turi ištaisyti savo perviršinio deficito problemą ir kitą met tas, ta, ta, ta problema turi būti išspręsta. Sulaukime įsipareigojimų iš prancūzijos vyriausybės kad e, jie laikysi šių rekomendacijų. Biudžeto projektas yra rengiamas su tikslu ištaisyti tą perviršinio deficito problemą. Be abejo, tam reikės įvairių specifinių priemonių, jos atsispindėjo Prancūzijos biudžeto projekte Ir, tačiau vyriausybė žino reikalavimus Prancūzijoje ir mes, kaip Europos komisija, taip pat griežtai laikysime šios taisyklės, šių įsipareigojimų. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, Petro Silva Pereira, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone vicepirmininkė, džiaugiamės matydami jūs čia. Turiu du klausimus. Pirmasis būtų susijęs su blogomis paskolomis kaip jūs atspidėtos bankų uh, balanse. Esame apie tai diskutavę. Komunikacijoje dėl bankų sąjungos kūrimo savo komunikate lapkričio mėnesį, mėnesį praeitais metais komisija sakė, kad pateiks siūlymą, kur bus kalbama apie blogas paskolas. Jūs sakėte, kad spaudėte kai kurias valstybės narės pateikdami šalims e, specifines rekomendacijas ir sakėte, kad e, dirbate prie individualių sprendimų kiekvienam. Ypač aktyviai dirbama su Italijos administracijos struktūromis. Ar galėtumėte ką nors pasakyti apie specifinius siūlymus, kuriuos pateiks Europos komisija? Jeigu tokius pasiūlymus apskritai ketinama teikti, ar galite patvirtinti, kad toks pasiūlymas apims kažkokius, e, kažkokias specialias priemonės, kurios bus taikomos valstybėms? kad jos galėtų susidoroti su blogomis paskolomis ir kad jų nebeliktų bankų balanse. Kai dėl patikimimų dabar, dėl gelbėjimo sistemos. E, komisijos darbo programoje dėl bankų sąjungos įkūrimo buvo kalbama apie minimalius reikalavimus e, tinkamam turtui, taip vadinamam. Europos komisija ten kalbėjo apie ketinimus pateikti teisėkūros siūlymą 2016 metais šią temą dėl gebėjimų padengti nuostolius, kad būtų galima atitikti tarptautinius standartus. Tad norėčiau paklausti, ar galite patvirtinti tą darbų grafiką, ar jis vyksta taip, kaip buvo numatyta ir koks modelis yra dabar svarstomas Europos komisijoje, ar ketinate siūlyti Mirel ir Tilak sujungimo atsakymas. Dabar pirmiausia dėl blogų paskolų. Be abejo, sąlygos labai skirtingos yra valstybėse narėse. Skiriasi ir teisės aktai valstybėse narėse. Tačiau, šiaip ar taip, labai glaudžiai bendratarbiaujame su bankų institucija su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir stengiamės išsiaiškinti, kaip šalis gali išspręsti blogų paskolų problemą. Tai be abejo yra labai svarbu, to valstybėms narėms reikia pirmiausia. Mes taip pat sakome, kad daugelis valstybių narių sėkmingai sprendžia šias problemas. Kai kurios valstybės narės, kaip Graikija, pažiūrėjau, atidaro blogų paskolų rinką, kai kurios kitos E, steigia bankus, kurie turi administruoti tas blogas mm, paskolas. Trečios, kaip Ispanija, pavyzdžiui, e, įdėgė naštos pasidalymo mechanizmą. Vengrijoje tai pasirinktas dar kitoks sprendimas. Mes žvelgėme į visų patirtį, norime pasižiūrėti, kaip e, veiks Italijos sistema, kai tos blogos skolos verčiamos vertybiniais popieriais. specifinėse rekomendacijose šalims mes tengiamės pasiūlyti būtent joms skirtus galimus sprendimus. Taigi darbas vyksta, mes taip pat dabar dirbame su valstybėmis narėmis e, dėl finansinių paslaugų komiteto, kad būtų galima e, parengti tam tikrą poziciją valstybių narių dėl tų blogų paskolų tvarkymo. Tai yra dabar vykstantis darbai, tai yra bank, tai tie iššūkiai, kuriuos jums išspręsti, kad galėtų būti gyvinga mūsų bankų sąjunga. Dabar dėl tilak. Dėl telak. Netrukus bus pateiktas telak pasiūlymas Tai ko gero vyks šį mėnesį. Paskelbsime savo tarptautinius įsipareigojimus. Te, te, telak ir Emerald be abejo yra skirtingi dalykai. Vienas yra sprendimas taikomas sistemiškai svarbiams bankams, kitas yra taikomas visiems bankams, bet turime suderinti Emerald ir Telak nuostatas taip, kad tarpusavėje jos dėrėtų ir kad nebūtų prieštaravimų tarp šių abiejų taisyklių rinkinių. Mes prie to dirbame dabar. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Okay. Svimbor, prašau. Thank you, Mr. Commissioner. Ačiū komisijos narė. Aš norėčiau grįžti prie MIFID 2 klausimo. Dėl jo buvo balsuojama 2014 metais komisijos prašymų komitetas patvirtino įgyvendinimo atidėjimą vieneriems metams, praeitais metais šiuo metu. Ir rugsėjo mėnesį sutikome ir aptarėme du techninius standartus dėl pozicijų lim, limitų ir kitų išlygų. E, buvo reikalavima, kad greitai būtų jie priimti ir kad būtų galima pradėti įgyvendinti juos 18 metų sausį. Ar jums pavyks uh, pasakyti, ar pavyks jums patvirtinti tuos standartus iki metų pabaigos, ar jūs tikitės grįžti vėl į mūsų parlamento komitetą ir prašyti, kad dar kartą būtų atidėtas terminas. Na, kaip žinia, MIFID 2 atveju jau yra atidėtas tas procesas, bandysime vengti dar vieno atidėjimo. Mes manome, kad yra įmanoma viską gyveninti laiku ir tikimės e, likusius du standartus patvirtinti, kuo galima greičiau, tam, kad liktų pakankamai laiko pasiruošti MIFID galiojimui ir veikimui nuo 18 metų pradžios. Standartas dėl pozicijų limitų daugiausia buvo aptarinėjamas, kai mes kalbėjomės susitikime, kuris ir buvo skirtas tam klausimui aptarti. Komisijos vertinimas buvo toks, kad pasiūlymas leidžia užtikrinti pusiausvyrą, tačiau išklausėme parlamento abejonių ir ieškome geriausio būdo, kaip būtų galima išspręsti tas abejonės dėl maksimalios rizikos, rizikos limitų maisto prekiams, bet turime surasti čia reikiamą pusiausvirą. Ir šiuo atveju, nes viena vertus mes tvirtiname, kad norime kovoti su spekulacijomis, tačiau kita vertus ūkininkų organizacijos sako, kad mūsų pasiūlymas kuria problemas jiems. Jiems sudėtinga vykdyti veiklą, atlikti savo darbą. Nes trikdoma jų įprasnė veikla ir tai, kaip jie mažina riziką patys savo. Tai manau, kad reikia apie tai pagalvoti, kai teiksime ir naujus pasiūlymus, taigi bet kuriuo atveju mes toje srityje dirbame, tikimės, kad mums pavyks pasiekti neblogos pusiausvėros. Ačiū. Dėkoju. Mes suprantame, kad parlamentas turės grįžti prie to klausimo gan greitai. Mes viską aptarsime ir pateiksime savo informaciją, kuo galima greičiau, nes svarbu, mums numatyti daugumą, nedaugumą prieštaravimui. Akivaizdu, kad turime atlikti ir vertinimą atsižvelgdami į paskutinius pasiūlymus, kuriuos, kurie buvo pateikti, kaip būtų galima pakoreguoti šį elementą, kuris yra jautrus ir sudėtingas, nes sudėtinga suprasti, kaip jisai konkrečiai bus paveiktas ir paveiks tam tikras rinkos kategorijas per mažberės. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau jūsų paklausti apie sujungimą. Atleiskite, sako kalbėtoju, ne prie to mikrofono sėdžiu. Pone komisarė, pane vicepirmininkė, norėčiau jūsų paklausti dėl sujungimo dėl Vokietijos biržos ir Londono akcijų biržos. Ar buvo kreiptas, e, viena iš kompetentingų struktūrų buvo kreiptasi dėl konkurencijos dalykų ir buvo sakoma, kad nepasint breksito tos jungimas įvyks. Man atrodo, kad yra čia aišku labai svarbus konkurencijos elementas. Tačiau yra dar du dalykai susijęs su šiuo reikalu, kuriuos būtina išanalizuoti taip pat atidžiai. Pirmiausia, teisės aktų dalykas ir kitas dalykas priežiūros dalykai. Be kita ko yra ir bendri dalykai, dėl kurių ponia Vestager turiu apsimesti, lyg jos ten nebūtų, kaip jos buvo kalbama, bet kurių ignoruoti ji negali. Jeigu ta operacija įvyks, tai reiškia, kad bus sukurta didžiausia įmonė infrastruktūros požiūrių, nes e, tai bus ta įmonė, kuri apims 25 milijardus biržos kapitalizavimo rinkos. ES lygmenių daugiau nėra tokios struktūros. Žvelgiant į tokią situaciją, e, be abejo, būtina laikytis vidaus rinkos taisyklių. Ir kaip dabar bus, jeigu bus sukurta tokia didžiulė įmonė, kuri yra, taip sakant, tikrai sisteminio dydžio. E, ir dabar reguliavimo požiūriu. E, transakcija, kuri buvo patvirtinta Londrono, regis, bus daroma taip, kad ta struktūra, svarbiausia, jos bus nebus Londone. Tad ką daryti su emir nuostatomis? Nes šiuo atveju ginčiai turėtų būti sprendžiami Europos teisingumo teisme ir, man atrodo, Londonui tai yra problema, kai dėl priežiūros dalykų, man atrodo, matome, kad yra kuriama tikrai sisteminė įmonė, kuri išvengtų tiesioginės ES priežiūros, kaip ES gali e, įvertinti šį reikalą, nes tik konkurencijos aspektas čia nėra pakankamas. Man atrodo, būtina išanalizuoti visą situaciją, kokis, kokią įtaką turės šis susijungimas visai finansų rinkai. Dėkui. Uh, well, uh, uh, indeed. Na, kalbant apie Londono akcijų biržos ir Deutsche Börse susijungimo, tai konkurencijos generalinis direktoratas ir mano kolegė komisarė Vestagė svarsto šį klausimą. Tas susiliejimas dabar yra vertinamas, kol kas dar nebuvo priimtas sprendimas. Mes visiškai pritarėme, kad čia nėra vien tik tai konkurencijos klausimai. Nors juos pirmiausia svarsto konkurencijos generalinis direktoratas, bet yra ir kitų dalykų, būtent finansinio stabilumo ir reguliavimo aspektų. Ir FISK generalinis direktoratas irgi prisideda prie to proceso, aptarė tuos aspektus, bet galiausiai sprendimą priims konkurencijos generalinis direktoratas ir dabar aš negaliu daugiau nieko komentuoti, nes tas darbas vis dar vyksta. Norite papildomą klausimą užduoti? Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, šis atsakymas manęs netenkina, kadangi konkurencijos generalinių direktorių požiūrių, o jūs esate komisijos vicepirmininkas, arba galbūt jūs, o gal pirmininkas Junkeris turėtų pasidomėti šiuo aspektu, nes aš manau, kad Europos komisija visa turėtų domėti šiuo klausimu. Pone, pone Veseger buvo liepta domėtis konkurencijos aspektais, bet jai šiuo atveju ne, ne jos kompetencija yra vertinti reguliavimo aspektą ar rinkų stabilumo aspektą, o jie yra tokie pat svarbus kaip ir konkurencijos aspektai. O jūs esate atsakingas už finansų rinkų stabilumą. Galbūt jūs turėtumėt paklausti Centrinio banko nuomonės ar, ar kitų kompetentingų struktūrų nuomonės šiuo klausimu. Uh, Uh, once again. Dar kartą pasakysiu, mes suprantame, kad yra aspektų, kurie nėra susiję vien tik tai su konkurencija. Ir mes tuos aspektus vertiname, žiūrime, koks geriausias būtų variantas. Jei, ir aišku, mes atsižvelgėme ir į tai, kad tas klausimas rūpi ir jums. Pažiūrėsime, kaip būtų galima spręsti tos klausimus. Ačiū. Ponas Toirelis. Äh, Dėkoju. Pane pirmininkė, čia buvo komisarė kita paminėta. Taip, mes matėme, kaip po komisijos sprendimo prieš paramą, kasgi nutiko ir kaip su reikalavimais į Europos komisiją kreipiasi JAV. Čia praktiškai pageidaujama, kad amerikiečių interesai būtų atspindimi bazelėje taipogi. Ir taipogi yra sakoma, kad štai jūs neturite pakankamai kapitalo, nepakankamas rentabilumas, reikia didinti rentabilumą kapitalo. Taigi dabar, jeigu jau bankai turi būti konsoliduojami Europoje, tai reikia atsižvelgti į sverto poveikį. Reikia, kad bankai būtų geros būklės ir čia jau konkurencija atsiranda kaip svarbus faktorius. Tačiau matome, kad iš JAV labai didelė konkurencija sudaroma. Mes dabar matėme, kasgi nutiko vakar, pirmiausia JAV, JAV bet kokią kainą ir ko gero JAV tik tai stipresnės iš tos situacijos išeis. Tačiau dabar norėčiau paklausti, ar netėjo laikas ES įvertinti, ar reglamentavimas nepernelį griežtas, galbūt reikia kažkok šiek tiek e, laisvas čia suteikti. Štai pavyzdžiui, Apple atveju mes matėme, kad Europa yra stipri, e, panaudoja, kai ji naudoja visą savo arsenalą. Štai pavyzdžiui, Bazelio atveju visa ES nekalbėjo vien balsu, todėl sudėtinga yra e, visą ES atstovauti. Galbūt jūs žinote geriau, kaip atstovauti ES interesus, galbūt įmanoma būtų vieningiau kažkaip tai tuos procesus pakreipti. Keli klausimai trumpai paminėsiu Apple atvejį. Tai buvo valstybės pagalbos byla, kai ta bendrovė gavo selektyvinę naudą dėl mokesčių, sprendimų mokesčių srityje ir dėl to mokėjo kur kas mažesnį mokesčių tarifą, nei buvo įprastinis įmonėms taikomas mokesčių tarifas Airijoje. Taigi šis selektyvumo aspektas atnešė naudą Apple įmonį ir tai buvo to primto sprendimo esmė. Ir, kaip matome, dažnai tai yra pristatoma kaip politikos mokesčių, mokesčių politikos sprendimas, kalbant apie airijos mokesčių tarifą ar panašiai, bet ne, čia visiškai ne taip, priešingai Apple įmonė turi mokėti tokį mokestį, kuris numatytas visoms įmonėms Airijoje. O dėl bazelio aš e, jau kelis kartus pateikiau komentarų apie tai, nieko ypatingo nepridursiu, bet pritariu tam, ką jūs sakėte, labai svarbu kalbėti vienu balsu Bazelio komitete ir būtent tą mes ir darome bandome to pasiekti kiek įmanoma. Toliau kitas klausimas, ar nėra per daug taisyklių ir reglamentų tam tikrais aspektais. Toks ir buvo mūsų tikslas, siekiant gauti ko galima daugiau įrodymų, kad įvertintumėme tuos aspektus, pažiūrėtume, koks bendras tų teisės aktų poveikis, teisės aktų, kurie buvo priimti nuo krizės pradžios, kad galėtumėme įvertinti, ar uh, tie patys rezultatai nebūtų pasiekti su mažesniu reglamentų ir taisyklių kiekiu ir ar jos yra pakankamai proporcingos, ypač kalbant apie mažas įmonės MVI, ar atsiskaitimo reikalavimų nebūtų galima sumažinti ar kažkaip jų integruoti į kitus reglamentus, E, dabar tas kreipimasis dėl įrodymų jau baigėsi ir pristatysime ataskaitą apie tuos gautus įrodymus dar šį mėnesį ir mes tada pradėsime įtraukti dalį tų rezultatų į savo teisėkuros pasiūlymus, kurie pasirodys gan greitai dėl emir reglamento ir panašiai. Tai iš tiesų labai aktuolus klausimas ir nereiktų uh, to maišyti, mes nebandome teisėkros sistemos sunaikinti, labai svarbu užtikrinti finansinį stabilumą, tačiau yra tam tikrų aspektų, kur būtų galima siekti patobulinimų ir daryti tas priemonės proporcingesnėmis. Ačiū. Galime baigti šias labai vaisingas diskusijas, keitimas nuomonėmis. Mes, aišku, turime kelti tuos klausimus dėl SSM, bendro priežiūros mechanizmo. Tai irgi labai svarbu. Ir komisija pozityviai įtraukė antrojo ramščio peržiūrą, kuria bus naudojamasi dabar, teikiant reikalavimus ir gairias. Tai yra pozityvus sprendimas sprendžiant tą dilemą, kuri atsirado dėl to, kad trūko aiškumo teisės aktuose. Ir dabar pagrindinis klausimas, ar tai yra buferis. Ir aišku, tai paveiks ir komunikavimo, ir rinkos atvėrimo klausimus, kalbant apie tuos reikalavimus ir gairės. Ir taip pat nacionalinės rinkos institucijos gali taikyti kitaip, skirtingai teisės aktus Taigi gali atsirasti tokių situacijų, kai bendra sistema bus taikoma skirtingai ir jeigu buferis bus, apie buferį bus paskelbta vienoje valstybėje, bet kitoje ne, tai būtų labai gerai, jeigu esma ir man labai įdomu, ar komisija negalėtų prisidėti prie to, kad būtų vienodai taikoma ta antroramšė reforma visoje Europos Sąjungoje ir bankų sąjungoje, nes tai yra tas klausimas, į kurį gal ir neturime dabar skubaus atsakymo, bet tikiuosi, kad tokio dialogo būdu mes galėsime surasti tą atsakymą, kai kalbėsime su Danieliu į. Kai kalbėjau su Danieliu į, ji irgi pripažino, kad problema egzistuoja ir bandysime ją išspręsti. Ar dar norėtumėte kažką pasakyti? Gal tik tai trumpai sureaguosiu, bandant spręsti. Mes bandome spręsti tą problemą atitinkamame pasiūlyme. Ačiū. Dėkoju. Taigi, man atrodo, kad galime baigti posėdį. Dėkojame vicepirmininkui Dombrovskijui. Kaip sakiau, kolegoms norėčiau priminti, kad bankų sąskaitų peržiūrą dėl tos rezoliucijos balsuosime rytoj. Ir turime čia, aišku, suderinti tai su tuo principu, kurį pristatė vicepirmininkas Dombrovskis, sprendžiant e, perdėm didelį sukurto turto kintamumą, kad nebūtų bendrai didinami kapitalo reikalavimai ir kad būtų užtikrinamos vienodos sąlygos įvairiose jurisdikcijose. Taigi dėkoju, baigiame dialogą.